punktai ir esu įpareigoti pradėti posėdį, laiko mažai daug, labai mažai ir todėl laiką reikia išnaudoti labai protingai. Pirmiausia, Norėčiau pasveikinti tiek paskirtąją komisarę, tiek ir kolegas. Mes šiandien esame susirinkę į ponios Davanakį klausimą, kur yra paskirta į e, žavininkystės ir jūros klausimų komisarę. Taigi, Naudodamas progą noriu pasveikinti visus ir palinkėti lab, geros kloties. Be žvinkysės komiteto, tra, transporto komiteto atstovo pono uh, Kondran dalyvauja mūsų posėdžio nariai. Šis posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internete Europos parlamento svetainėje o po to šio posėdžio įrašus galima bus pasižiūrėti ir vėliau. Sekretariatas yra parengęs prieš klausimą išsamų procedūrų aprašą ir todėl manau, kad žinote, kokią tvarką reikia prašyti žodžio. Taip pat manau, kad tai žino ir ponė Damanakė, todėl nekartosiu taisyklių. Tiesiog priminsiu, kad reikia griežtai laikytis kalbėjimo laiko. Prieš kalėdų atostogas pana Damenakė perdavė atsakymus raštu į mūsų raštų užduotus klausimus. Na, ir šis dokumentas buvo išverstas į visas oficialias kalbas ir pateiktas parlamentarams susipažinti. Prieš suteikdama žodį koordina, koordinatoriams bei kitiems mūsų parlamentarams parlamento nariams. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Danaki ir suteiksiu galimybę pasisakyti ponė Tamanaki. Kaip žinote, buvo sudarintas klausimynas visi visiems komisijos paskirtiesiams nariams ir todėl neturime daug galimybių užduoti konkrečių klausimų susijusių su konkrečia darbo sriti. Na ir atsižvelgiant į didelius laukiančius darbus, be kita ko susijusius ir Lisabonos tarties įsigaliojimu, todėl mūsų suvininkystės komitetas nutarė paliesti tiek institucinius klausimus, tiek ir jūsų konkrečius įsipareigojimus santykiuose su Europos parlamentu. Na ir norėčiau priminti, kad jūsų atsakymai į mūsų klausimus buvo labai aptakus bendro pobūdžio ir jūs nekalbėjote apie konkrečius įsipareigojimus, kuris jūsų tikėjimas. Tai šiek tiek nuvylė. Na, čia neprimkite visko asmeniškai, tačiau kai kalbame apie uh, visą komisiją, uh, tai atrodo busimieji komisarai nepakankamai atsižvelgia į būsimą Lisabono starties įgyvendinimą. Todėl dabar paprašysiu atsakyti į mūsų klausimus daug konkrečiau, tam, kad galėtume įvertinti, kaip ketinate vadovauti, vykdyti įsipareigojimus mūsų komiteto atžvilgiu. Na ir jūsų atsakymai bus perduoti ir ministrų tarybai. O taip pat ir regioniniams, regioninių parlamentų žvinkystės komitetams. Taigi norėčiau sužinoti, ar regionų lyg bus atstovaujama ministram. Taigi norėčiau sužinoti, Kaip e, jūs ketinatės imtis visų šių darbų, galvojant ir apie Lisabonos sutarties įgyvendinimą? Na, tai nebus vieninteliai klausimai, kurie bus užduodami šio klaus, klausimo metu. Na, ir parlamentarai užduos konkrečių klausimų dėl bendrijos žuvininkystės bei jūrų politikos. Taigi, nešvaistydama laiko, iš karto suteiksiu jums žodį įžangai daugiausiai 10 minučių, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Gerbiam, gerbiamoji pirmininkė, ponė Fraga, gerbiami parlamentarai. Man tenka didžiulė garbė šiandieną kreiptis į Europos parlamentą kaip esant paskirtąją komisare. Tai yra labai svarbus momentas bet kokiam ilgalaikiam parlamento nariui, o aš ilgai tarnavau nacionalinėme parlamente tos valstybės narės, kuri jau seniai yra Europos Sąjungoje. Na ir mano asmeniai įsit... europiniai įsitikinimai yra labai tvirti. Taip teigiu dėl to, kad tie įsitikinimai susiformavo per ilgą politinį procesą. Procesą, kuris ne visuomet buvo labai lengvas, kartais buvo gan sudėtingas. Europa visuomet jau keletą dešimtmečių turi stiprią žuvininkystės politiką. Tai yra viena bendrųjų politikos sričių, kuri yra iš tiesų labai gera. Ir aišku, reikia kurti ir bendrą jūrų politiką nuosekliai ir stabiliai. Ir reikia pasiekti sėkmės šioje srityje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad po Lisabono sutarties pagal naują institucijų sąrangą žvinkystės politika bus sprendžiama pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Tokiu būdu Europos parlamentas suvaidina dar reikšmingesnį vaidmenį, priimant sprendimus šioje srityje. Turime labai tvirtą pagrindą, kuriant žuvininkystės politiką mano pirmtakų dėka, ypatingai pono Borgo indėlio dėka. Tačiau yra dar sričių, kur būtų galima dirbti iš vien. Mes, e, tai yra ir Europos komisija, ir parlamentas, ir valstybės narės, ir kitos interesuotos šalis. Na, o dabar pereisiu prie anglų kalbos, kadangi turiu panaudoti techninį žargoną, kurį išmokau per pastarosius mėnesius būtent anglų kalbą. Taigi pirmiausia dėl žuvininkystės politikos. Dabar vykstanti žuvininkystės politikos reforma yra labai svarbi. Tai bus mano darbo pagrindinis akcentas. Iš 400 e, pasisakymų per e, bendrasias konsultacijas dėl žaliosios knygos aš e, susidariau įspūdį, e, tokią bendrą paveikslą apie rūpimus klausimus ir atsižvelgsiu į tuos pasisakymus, į tuos e, atsakymus, taip pat atsižvelgsiu į Europos parlamento nuomonę. Tai yra atėjo laikas dabar priimti sprendimus. Aš turiu keletą pagrindinių elementų paminėti. Pirmasis būtų tvarumas. Tvarumas yra pagrindinis elementas teikiant pasiūlymus jums ir tarybai aplinkosauginė, socialinė, ekonominė sistema, ekonominis tvarumas ir aš tikiuosi, kad tarp tų trijų elementų surasime pusiausvyrą tam, kad tie trys elementai veiktų darniai ne tik e, per ilgesnį laiko laikotarpį, bet ir dabar. Ir aš tikiuosi, kad mes galime žvejoti mažiau ir daugiau užsidirbti. Turime atkreipti dėmesį į mūsų laivyno gebėjimus tam, kad žungystės politika būtų pelningesnė. Taip pat turime apsaugoti tas teritorijas, kur žuvininkystė yra ypatingai aktyvi nuo neigiamo poveikio. Pakrantės teri teritorijoms žuvininkystė reiškia ir saugumą, ir kultūrą, ir tam tikras istorinės tradicijas. Tai yra gyve gyvenimo būdas. Ir aišku, gyvenim tas gyvenimas yra susijęs su įvairiais sunkumais. Tie sunkumai man yra puikiai pažįstami, kadangi aš esu pati gimusi žviejų kaimelyje. Tik pelninga žuvininkystė žvejyba gali užtikrinti tinkamą gyvenimą žvėjams ir jų artimiesiems. Tam, kad žvėjyba būtų pelninga, žvėjyba, žvinkystė turi vyk, vykti tvariai. Mes galime žvėjoti mažiau ir labiau vertinti savo žuvų išteklius. Reikalingas geras žuvų išteklių valdymas, reikalinga aplinkosauginė prasme paranki akvakultūra. Turime atsisakyti išmetimų žalingos praktikos. Tai turėtų būti jau praeities dalykas. Mes taip pat turime ir privalome investuoti į produktų žymėjimą etiketėmis, rušiavimą, tam, kad mūsų šeimos Europoje gautų geros aukštos kokybės produktus. Kitas dalykas yra demokratinė atsakomybė. Tai yra man irgi labai aktualus terminas visiems sektoriaus partneriams. Tai yra labai svarbus dalykas. Žuvininkystės politika yra bendroji politika. Ir manau, kad tos politikos sėkmingų rezultatų pasieksime neprimdami visus detalius sprendimus aukščiausių lygmenių. Mes turime decentralizuoti ir regionalizuoti savo žuvinkystės politiką. Aktyviai įtraukiant visus suinteresuotus asmenis ir taip pat visapusiškai, aišku, laikantis sutarčių nuostatų. Pasaulinė dimensija būtų mano trečiasis darbo elementas. Turime tą dimensiją sukurti tam, kad būtume pasiruošę 21 amžiui. Būtų teisinga pasakyti, kad žuvininkystės susitarimai turi būti įgyvendinami geriau. Jie gali užtikrinti saugesnę tarptautinę aplinką mūsų pramonės įmonėms ir gali tuo pat metu užtikrinti privalumą mūsų šalims partneriams na, tam, kad tie ištekliai būtų tvarūs, kad būtų nauji, kuriamos naujos viet, darbo vietos, plėtojama pramonė ir būtų atsižvelgiama į demokratinės ir žmogaus teisės. Tai yra tos sritys, kur parlamentas turi daug ekspertinių žinių ir yra matomas. Ir aišku, tas parlamento vaidmuo šioje srityje dar gali būti sustiprintas. Lisabono sutartis pagal kurią taryba ir parlamentas dirba vienu pagrindu, reikalauja, kad būtų pakeista bendroji darbo praktika. Ir sutinku su ponia pirmininkė, ką ji pasakė savo įžanginėme žodėje. Bet aišku, tai nėra tas klausimas, kuris priklauso tik tai mano kompetencijos ryčiai. Tai yra horizontalusis klausimas, kuris yra aktualus visai komisijai ir visai tarybai. Na ir aš galiu pasakyti, kad mielai lauksiu darbo e, su jumis tam, kad būtų panaudotos visos turimos galimybės ir surastas tas naujas atsakas naujoje darbo aplinkoje. Na ir dar vienas svarbus man e, darbo metodas tai yra atitikimas. Nes mūsų politika, politikos patikimumui iškilo grėsmė, dėl to reikalinga užtikrinti tinkamą konkurenciją su kaiminėmis valstybėmis, kurios žvejoja tuose pačiuose vandenyse. Ir aš tikiuosi, kad e, jūs man suteiksite paramą mūsų kontrolės darbe, tam, kad būtų stebima mūsų pramonė, pramonės įmonės, kad būtų blokuojamas importa, importas žu, nelegalios žuvininkystės produktų. Na, o dabar pereisiu prie jūrų politikos. Mėlynoji knyga buvo par, palankiai sutikta ir tarybos, ir Europos parlamento. Na ir dabar atėjo laikas žengti dar vieną žingsnį į priekį, ne tik ieškoti sinergijų tarp įvairių sektorių. Turime parengti integruotos jūrų, bas, integruoto jūrų baseino valdymo savoką, įtraukiant įvairius regionus, jiems parenkant tinkamiausius sprendimus, kaip ponas Baroso teigė savo politinio, pristatydamas politinės gairias. Aš esu iš e, salos, kuri turi labai giles jūrinės tradicijas nuo Minonų civilizacijos laikų ir aš labai mielai prisidėsiu prie mėlynojo augimo Europoje. Mes turime ir išnaudoti mėlynojo augimo e, galimybės, e, parengti novatoriškus sprendimus, išnaudoti jūrų išteklių potencialą, alternatyvios energijos, mažai anglės naudojančio transporto srityje. Jūrų magistralės žvejyba, pakrančių turizmas gali sukurti puikias naujas galimybes. Dar vienas dalykas - mėlynų darbo vietų kūrimas, jūrų įgūdžių, jūrinės politikos įgūdžių ir tam tikrų žinių propagavimas gali įnešti svarbų indėlį šioje srityje. Na, dar vienas svarbus elementas - saugumas piliečiams, žuvininkystės politikai ir transportui. Naujos integruotos jūrų stebėsenos sistemos įdėgymas yra labai svarbus iššūkis, siekiant Europinės jūrų erdvės be kliučių ir barjerų. Dar vienas dalykas - žinių ekonomikos sustiprinimas dėl svarbios, svarbių mokslinių tyrimų jūrų politikos rytyje Europoje. Mes galime sukurti puikiai veikiančią naują integruotą Europos jūrų stebėjimo duomenų tinklą ir taip pat Maratlas sistemą, tai yra Europos jūrų žemėlapį atlasą. Jeigu būsiu patvirtinta komisare atsakinga už jūrų politiką ir žuvininkystės politiką, aš tikrai stengsiuosi, kad būtų kad pozityviai pasikeistų gyvenimas tiem žmonėms, kurie priklauso nuo žvejybos ir gyvena pakrančių teritorijose. Aš mielai prisidėsiu kurdama e, tą politiką kartu su jumis, bendradarbiaujant su jumis tam, kad mūsų žuvininkystės ir jūrų e, žuv, žuv, žuvininkystės ir jūrų bendruomenės galėtų e, turėti gyvybingą ateitį. Dėkoju. Muchísimas gracias, señora candidata. A continuación. Ačiū labai kandidatai. Pradedame dabar koordinatorių pasisakymus ir pona Dimoro dabar dvi minutės galės kalbėti. Ponas Dimoro. Ačiū, ponė kandidatė, sveikiname mūsų komitete. Jūs kalbėjote apie įvairius aspektus ir norėčiau užduoti keletą papildomų klausimų, daugiausiai Jūs minėjote esminės permainas, su kuriamis mes susidursime dėl bendro sprendimo prieimimo tvarkos, taip pat ir žuvininkystės komitete. Tikime su jumis čia glaudžiai bendradarbiauti. Šiuo metu yra rengiama žalioji knyga ir labai džiaugiuosi kad jūs po to iš karto ketinate pradėti ir baltąją knygą renkti. Taigi mes laukime iš jūsų atitinkamos reakcijos. Dėl regionalizavimo jūs minėjote jau keletą dalykų apie jį, tačiau norėčiau paklausti, ką jūs manote apie galimybę egzistuoti kartu tiek bendrai žuvininkystės politikai, tiek e, regionalizavimui. Ir man atrodo, kad čia du dalykai vienas kitam šiek tiek prieštarauja, tai reikia ieškoti sąlyčio taškų. Kalbėjote apie ženklinimą, džiaugiuosi dėl jūsų pasisakymo. Tačiau noriu paklausti, kokiamis gairėmis jūs vadovausitės e, šioje srityje. Ačiū, poniai Damanakė, trys minutės skiriamas atsakymui. Ačiū labai. Aš norėčiau padėkoti už šį klausimą ponui Antinoro. Krui šios temos mums labai rūpi, jau minėjau, kad uh, per viešasias konsultacijas e, dėl žaliosios knygos gavome maždaug daugiau nei šimtą vairių pasiūlymų ir daugelį iš jų kalbama apie decentralizavimą. E, ir e, egzistuoja šios koncepcijos labai daug įvairių skirtingų interpretacijų ir noriu iš anksto pasakyti, kad jeigu kalbame apie decentralizavimą, tai neturime omenyje žvinkistės politikos, bendrosios žvinkistės politikos renacionalizavimo. Ir toliau liks bendra, tačiau turime pamėginti išsiaiškinti, kokios kompetencijos vadovaujantis sutarčių nuostatomis priskiriamos arba gali būti perkeliamos į žemesnį lygmenį. Neturėtume to suprasti, kad e, taryba, komisija ir mes visi turėtume dabar e, svarstyti, e, kokio dydžio turėtų būti <clears throat> tinklų akis. Škotijoje, pavyzdžiui, mes <clears throat> iš tikrųjų neturėtume priminėti sprendimų šiais klausimais, mes turime gerbti sutartis ir Aš kaip busimoji komisarė turėsiu tuo pasirūpinsiu. Mes turime e, čia kalbėti apie bendresnius dalykus, įtraukdami visas suinteresuotas šalis. Ir mūsų tikslas, kaip jau minėjau, e, bus e, ieškoti atskiriems regionams labiausiai tinkamų sprendimų <clears throat> ir atsižvelgti į visus suinteresuotų šalių nuomonės ir pozicijas. Todėl šios klausimus esu pasirengusi jumis aptarti ir e, kalbėtis apie tai, e, kiek savo įgaliojimą galime atiduoti. Dėl e, sertifikavimo ir ženklinimo. <clears throat> Šie dalykai labai svarbus, nes sudarys mums galimybės kaimininėse šalise dirbti panašiomis sąlygomis. Tai yra, pažiūrėjau, Graikijoje ir Italijoje, kitose šalise tai pagerins mūsų konkurencinį situaciją, lyginant su žvėjais iš kitų trečiųjų valstybių. Ačiū labai. Pone Damanaki. Pone Antinoro, norėtumėte dar papildomą klausimą užduoti? Ne. Gerai. Kitas koordinatorius. Tai yra ponė Rodus, socialdemokratų atstovė, dvi minutės jūsų klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbė ponė Damanakį, sveikinu Jūs mūsų komitete ir labai džiaugiuosi būsimu bendradarbiavimu. Dėl šios priežasties daugiausiai Jūs daugelį metų dirbote parlamentinį darbą, todėl esate puikiai susipažinusi su problemomis tarp vyriausybių ministrų ir parlamentarų. Mes labai dažnai siekime, e, kad bendradarbiavimas būtų pakankamai sklandus, tačiau nelabai e, dažnai pavyksta to pasiekti, todėl aš tikiuosi, kad jūs puikiai suvoksite mūsų problemas dėl jūsų ankstesnio darbo patirties. Dabar klausimas. Bendrosios žemės ūkio politikos reforma e, kainuoja pakankamai daug pinigų. Pinigai mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti padorę reformą ir taip pat galėtume šiek tiek sušvelninti neigiamas socialinės ir ekonominės reformos pasiekmes. Jūrinkystės e, politikos reforma taip pat integruota e, jūrų politika taip pat kainuos daug pinigų, tačiau būtina tą politiką įgyvendyti, nes be švarių vandenų, be ekologinės pusiausvėros užtikrinimo ilgai, ilgainiui nebeliks žuvų vandens telkiniuose. Kaip jūs įtikinsite savo kolegas taryboje ir komisijoje, kad <clears throat> būtina e, įgyvendinti e, šią sėkmingą reformą ir e, būtina skirti jai atitinkamas piniginės lėšas. Pone Damanakį, prašau atsakyti klausimą. Iš tikrųjų, aš galėčiau galbūt angliškai atsakyti with a little help from my friends, taigi su gaudama draugų pagalbą. Ir aš manau, kad e, tie draugai turėtume būti jūs. Mums reikia pinigų, mums reikia skatinti ekonomiką, neturėdami finansinių išteklių negalėsime nieko nuveikti, todėl džiaugiuosi girdėdama šį klausimą. Mūsų diskusijos apie e, būsimą finansinę perspektyvą. Aš manau, kad e, Šiame kontekste mes galime išsikelti savo tikslą vykdyti labai rimtą finansinę politiką. Galime tikėtis rimtų rezultatų, jeigu mes sugebėsime tinkamai panaudoti mums skirtas finansinės lėšas. Todėl mums reikia e, atskiros biudžeto eilutės jūrų politikai ir e, laivininkystės politikai. Žuvininkystėj yra skiriamas nu, tik tai nepilnas milijardas eurų per metus. Ir aš manau, kad e, laivininkystės reikmėms reikia rasti papildomų lėšų, o nenaudoti žuvininkystės politikai skirtų lėšų. Toks būtų pirmas atsakymas jūsų klausimą. Dėl kitų klausimų, tai mes sieksime bendradarbiaudami su kitais direktoratais rasti papildomų lėšų. Galiu pateikti pavyzdžių. Pavyzdžiui, mokslinio tyrimų generalinis direktoratas ir atsakingas už šias rytį komisaras, jau buvau su juo susitikęs, mes es rengėme jūrinių tyrimų programą ir ta programa minima, kalbant apie mūsų tikslų gyvendinimą, mes siekime atlikti e, tam tikrus skaičiavimus <clears throat> susijusius su jūrų politika ir šią programą gyveninti lėšos bus skiriamas ne iš mūsų biudžeto, o iš mokslinio tyrimų biudžeto taip pat yra numatytos pakrančių žvejybos atitinkamos programos ir 10 milijardų eurų ir bendradarbiaudami su kitais direktoratais, pavyzdžiui, transporto, susisiekimo generaliniu direktoratu, galime taip pat pasinaudoti jų turimomis lėšomis savo programos įgyveninti. Dar vieną aspektą noriu paminėti, yra labai svarbu ir savo turimas biudžetinės lėšas tinkamai panaudoti. Žinote, kad veikia e, Europos žuvinkystės fondas, iš kurio finansuojamas įvairios programos. Taip, turime e, <clears throat> penkias e, sritis e, ir e, penkis ramščius, galbūt ketvirtas iš jų yra tvari plėtra. Todėl mes turime siekti kaip įmanoma optimaliau derinti tarpusavyje šias sritis. Pone Rodus, norėtumėte papildomą klausimą? Aš norėčiau pasitaisyti. Galbūt mes galėtume nutraukti jau savo klausimus. Aš netyčia kalbėjau apie bendrą žemės ūkio politiką, savo klausimą ją minėjau ir iš tikrųjų tai nėra jūsų kūruojamos rytis, atsiprašau. Štai. Ačiū, sako pirmininkė, dabar liberalų frakcijos. Uh, atstovui Galageriui žodis, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti paskirtąją komisarę. Uh, dėl šio paskirimo ir palinkėti jai sėkmės ir pasakyti, kad pirmiausia, mes na, pripažįstame tą žodį partnerystė, kurį jūs minėjote, nes yra labai svarbu dabar dėl Lisabono sutarties bendradarbiauti. Taigi partnerystė tampa ypatingai reikšminga. Komitetas ir komisija turi vieni, kiti, vieni kitų klausytis ir iš tiesų turime didžiulę patirtį sukaupę, kuri jums tikrai bus naudinga. Na, jūs kalbėjote apie tvirtą pagrindą ir labai puiku, kad jūs e, pagerbėte savo pirmtakus, ypatingai komisarą Borgą, kuris iš tiesų padėjo labai tvirtą pagrindą. Sutartis parlamentui suteikia daugiau teisių priimti sprendimus e, žuvinkystės politikai pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Ir kalbant konkrečiai apie bendrąją žuvininkystės politiką, gal jūs galėtumėte pasakyti, kaip tos, papasakoti, kaip tos trys institucijos galėtų realiai bendradarbiauti. Ir dar vienas labai svarbus sektorius, kurį paminėjote, pats žuvininkystės sektorius, kuris irgi turi gauti naudos iš to bendradarbiavimo. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dėrybos prieš kalėdas žlugo tarp ES ir e, kyšulio, Afrikos kyšulio ir e, norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į tai, kad e, pas, susitarimai dėl dėl silkių žvejybos. Čia irgi turėtų būti partnerystė partnerystės principas taikomas. Na, o kalbant apie Norvegiją. Ir Norvegija yra labai svarbi valstybė žvinkistės rytie, taigi labai svarbu, kad jūs pati e, gautumėte pir, pir, pirminių žinių, ypatingai tuo atveju, jeigu tos dėrybos nepavyktų, jos žlugtų. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už labai mielus žodžius, bet norėčiau pakartoti tai, ką sakė ponė Rodas. Rodust. Aš visą gyvenimą mm, dirbu parlamente. Tai reiškia, kad aš puikiai suprantu, kiek svarbus ir kiek sudėtingas yra parlamentarų darbas ir kaip nelengva jiems dirbti kaip politikams ir būti tvirtiems e, bendradarbiaujant su vykdoma, vykdomosios valdžios atstovais. Ir aš tikiuosi, kad ir toliau laikysiu tos tradicijos ir bandysiu vertinti situaciją iš parlamento perspektyvos. Nes tikrai reikalinga, norm, reikalingas tvirta partnerystė tarp e, komisijos parlamento ir tarybos, tam, kad būtų surasti geriausiai įmanomi sprendimai pagal pagrindų susitarimą. Dabar prie, perėsiu prie pono Galagerio klausimo. Turiu pasakyti, kad tiesiog toks jau susiklosti sutapimas, kad komisija iš naujo pradėjo diskusijas ir dėrybas su Norvegija ir šiandien generalinis direktoratas, atsakingas už jūrų politiką, pradeda tas dėrybas su Norvegija. Dėrybos buvo nutrauktos kurį laiką nėra lengva dėrėtis, kadangi tai yra didelė kaiminė valstybė ir komisija labai domisi šią valstybę ne tik žuvininkystės politikos srityje. Norvegija mums yra įdomi ir dėl energetikos, ir dėl kitų klausimų, taigi yra daug sričių, kur mūsų santykiai yra gan geri. Ir džiaugiuosi, kad komisija vėl pradėjo dėrybą su Norvegija. Dėrybos nutrūko dėl gerbiamo parlamentaro paminėtų priežasčių. Nebuvo susitarta dėl žvejybinių teisių pasiskirstimo. Nes tam tikrų žuvų ištekliai, žuvys juda į šiaurinius vandenius dėl klimato kaitos priežasčių ir kitų priežasčių ir dabar tiesiog reikia bandyti susitarti ir surasti patį geriausią sprendimą, kuris tenkintų visus. Ir Norvegija yra didžiulė valstybė, labai svarbi ES. Na ir tais atvejais, kai yra vykdomi metiniai planai, Norvegija nori dalyvauti tuose planuose, ypatingai skirstant kvotas. Taigi mums labai svarbu susitarti su šia valstybe. Kaiminė šalis turi nuolatos būti įtrauktos į dialogą su ES ir mums tas susitarimas yra labai svarbus. Na ir aš manau, kad tas susitarimas, kurį galiausiai tikėtina pasieksime, bus pats geriausias įmanomas sprendimas, kuriame bus kalbama apie menkių kvotas ir apie kitus klausimus. Dėkoju. Ačiū. Dar vieną minutę ponui Galageriui. Ačiū, ponė komisarė daugiau dėmesio skirsiu savo valstybėje. 80 procentų laivų yra maždaug 15 metrų ilgio. Tai reiškia, kad yra smulki žvejyba, kuri yra populiariausia mūsų valstybėje. Tai yra labai svarbi, svarbu vietos bendruomenėms ir nėra kitų alternatyvių išteklių daugelį tų regionų. Taigi žvejyba yra pagrindinis jų užsiemimas ir aš norėčiau uh, paraginti komisiją peržiūrint žuvininkystės politiką įvesti aiškę išlygą pakrančių žvejybai, ypatingai vykdomai prie nedidelių salų, nes tai yra labai svarbus užsiemimas tų vietovių gyventojams ir aš tikiuosi, kad jūs paremsite šią idėją. Na ir labai svarbu, kad patariamosios tarybos e, būtų įteisintos, nes jų vaidmuo yra labai svarbus. Ir tikiuosi, kad jūs pritarsite tokiam požiūriui. Vieną minutę, ponia komisarė, jums atsakyti. Gala, ponas Galageris iškėlė labai svarbius klausimus. O aš tiesiog pasakysiu, kad tai nėra aktualu tik tai Škotijai, yra daug kitų valstybių, kur žvejojama daugiausia mažais laivais. 50 procentų ES žvejybinių laivų yra trumpesni arba maždaug trumpesni 15 metrų, daug, daug maž 12 metrų ilgio laivai. Na ir aš tikiuosi, kad mes apie tai dar nekartą diskutuosime ir dėl mažų laivų yra parengta atskira politika, atskira strategija. Ir aš manau, kad kalbant, kalbėdami apie žuvininkystės politikos reformą, mes tikrai tą klausimą paliesime. Reikia surasti geriausius įmanomus sprendimus tam, kad galėtume bendradarbiauti šio klausimu. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad papildomi klausimai neturėtų reikšti, jog reikės užduoti, užduoti naujus atsakymus. O dabar, ponė Liuvin, dvi minutės žaliųjų koordinatorių. Dėkuoju, ponė Daminakė. Noriu pasveikinti su tuo, kad esate paskirta šiams svarbioms pareigoms. Norėčiau priminti, jo 71 procentas visos planetos paviršiaus yra padengtas vandenynais. Ir todėl žuvis yra pagrindinis e, jūrų akv akvasistemų e, gyvūnai. Ir manau, kad e, žvejojant buvo sumažinta per 50 metų nuo didžiųjų plėšriųjų žuvių skaičius ir tai destabilizavo jūrų ekosistemas. Pone Damanakė, ar norėčiau paklausti, ar pripažįstate, jog subsidijos buvo pagrindinė priežastis, dėl kurių dabar turime didelius pajėgumų perviršius mūsų žvinkystės uh, flotilėse. Taigi kaip jūs ketinate sumažinti flotilę, kad žvejyba būtų tvari, pripažįstant, pripažįstant kad žvejyba yra svarbus išteklius, ar jų esate ten matysi įvesti socialinius bei um, ekologinius kriterijus, nustatant laivų ilgį o taip pat galvojant apie mažą įtaką ekosistemams ir jūroms, numatyti tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, mažą degalų suvartojimą. Um, laivuose, kaip taip pat, ar ketinate pagalvoti, kaip galima būtų prisidėti prie vietos bendruomenių ekonomikos? Ar jūs esate numačiusi, kaip, ma, kaip mažinti žvejybos pajėgumus, ar manote, kad tai turės nulemti pati rinka? Pone Daminakė, vieną minutę. Dėkoju šį klausimą, ponė Levin. Aš tai galiu jums tik tais pritarti dėl to, ką išsakėte. Na, faktai yra tokie, kokie yra. Peržvėjojama ir peržvėjimo mastai dideli, tai įrodo ir mokslininkų duomenys. Turime tai sureaguoti. Ir mūsų Beje, 40 procentų ES gyventojų, 40 procentų ES gyventojų gyvena jūrų pakrantėse. Ir todėl reikimtis tokių priemonių, kurios būtų primtinos e, tiems žmonėms. Tos selektyvės priemonės turi būti tvarios, kita vertus turime imtis socialinių priemonių, tam, kad žuvinkysės sektoriaus reformos neturėtų neigiamų pasiekmių, um, ypač pažeidžiamoms vietos bendruomenėms. Būtent todėl aš esu čia ir atvykusi, kad atsakyčiau šios klausimus. Ir Europos komisijos politika uh, būtent ir skirta tam, kad ateityje žuvininkystės sektorius būtų vystomas tvariai, kad būtų pakankamai žuvų ištekliai ir kad galėtume žvejoti tvariai, nedarant neigiamo poveikio nei jūro ekosistemams, nei gan neturtingoms vietos bendruomenėms pakrantėse. Kaip to konkrečiai uh, pasiekti, tai galiu pasakyti, kad finansavimas ateityje turėtų būti selektyvus. Nepakankama, kad mes nuolat skirtume lėšų naujų laivų statybai, kaip tai daroma buvo praeitie, tai neprasminka. Mes turėtume investuoti į mūsų žvejybinių laivų modernizavimą tam, kad būtų turimi tinkami žvejybos įrankiai, turime kurti selektyvius žvejybos įrankius ir tie žvejybos įrankiai turėtų būti pritaikyti specialioms žuvų rūšims ir kas leistų sumažinti nepageidautinų žuvų išmetimus. Taigi finansavimas turėtų būti selektyvus ir turėtų būti skirtas ypač uh, investicijams į ypač mažus arba labai didelius žvejybos laivus. Na ir jeigu žvejyba vyks pagal nustatytą tvarką ir taisyklės, tai tai turime įvertinti. Aš kalbėjau apie žvinkistės politikos decentralizavimą ir perkelimą į regioninį lygmenį. Ir manau, kad vietos lygių galima geriausiai nustatyti, kaip atsižvelgti į žviejų poreikius ir apdovanoti juos už jų pastangas. Taigi, sakau, tikrai geras klausimas, ačiū. Dėkoju. Papildomas klausimas. Vis dėlto norėčiau, kad jūs šiek tiek daugiau pakalbėtumėte apie tai, kaip įsivaizduojate, kad, kaip reikėtų mažinti flotilės pakeitimą jeigu mus dabar yra tam tikrose segmentuose iki 50 procentų peržvėjojimo. Taigi, kaip manote geriausia mažinti šiuos pajėgumus ir kaip manote, kaip galima būtų geriausiai šiame procese pritaikyti ekologinio tvarumo kriterijų? Vieną minutę. Norėčiau dar pridurti štai ką praeitie taikytos priemonės, pavyzdžiui, laivų išmontavimas nedavė tinkamų rezultatų, o parlamentarai tai neretai kritikavo. Todėl turime keisti metodus ir taikyti selektyvų finansavimą tose sritise, kurios leistų užtikrinti tvarę žuvininkystę. Norėčiau dar atkreipti dėmesį ir tai, jog mes dėsime labai tikslingas pastangas tam, kad būtų sumažintos žvejybos pastangos ir būtų sumažintos kvotos ir tai būtų sumažinti ir išmetimai. Mūsų politikos tikslas yra tikslingas žvejojimas. Dėkuoju dabar ponas Gorubarčiukas iš konservatorių frakcijos. Uf. Ačiū, ponė komisarė. Tai, ką pasakėte apie kvotų valdymo politikos segmentiškumą, norėčiau jūsų paklausti. Iki šiol komisijos vykdytos politikos kontekste ir tam tikro susikompromitavimo kalbant apie kvotų paskirstimo sistemą. <clears throat> Noriu paklausti, ar jūs tęsite komisaro Borgo pradėtą <clears throat> politiką atsisakyti po truputį kvotų arba e, išmokų už kvotas ir perėti prie kitų segmentų, pavyzdžiui, žuvininkistės laivyno Toks būtų pirmas klausimas. Jūsų atsakėme raštu dėl Baltijos jūros. E, jūs e, kalbate apie tam tikrus sugavimus. E, pramoninė žvejyba taip pat. Ar jūs daugiau dėmesio skirsite šiai temai, nes 80 procentų sugaunamos Baltijos jūroje žuvies praktiškai yra perdirbama į gyvulinius pašarus. E, tuo tarpu pangasai, e, kurie e, atplaukia iš kitų jūrų, taip pat ten patenka. Taigi, ar <clears throat> jūs daugiau dėmesio skirsite vartotojų reikmėms ir mažiau dėmesio skirsite žvejybos pramoniai. Parlamentaras uždavė e, tikrai e, svarbiausius mūsų reformos ir žaliosios knygos klausimus. Kalbu apie kvotų sistemos pakeitimą E, tam tikrais e, žvejybos apimčių apribojimais. Ten reičiau užbėgti už akių, tačiau vis tik tai pasistengsiu atsakyti į šį klausimą pagal savo galimybės. Aš nemanau, kad yra priemonių, kurios e, galėtų atsižvelgti į visas aplinkybės ir apimti visas žuvininkystės rytis, jeigu tokių priemonių rastume diskusijos eigoje ir jeigu turėtumėte konkrečių pasiūlymų, mielai jų išklausyčiau. Tačiau kol kas aš dar nesu įsitikinusi tuo, kad mes galime kvotas paprasčiausiai pakeisti e, taikydami žvejybos e, išlaidų e, ir apimčių ribojimus. <clears throat> tai galbūt yra teigiamas dalykas, tačiau nėra labai paprasta įgyventi. Šiek tiek su konkretinti norėčiau, kalbėdami apie <clears throat> mišrė žvejyba, tai yra, kuomet gaudamos įvairios rūšių žuvis. Tai manau, kad išlaidų mažinimas šioje srityje yra geriausia priemonė. Nes tokioje <clears throat> žvejybos sistemoje, kuomet gaudamos tik tai tam tikros rūšies žuvis, ta sistema egzistuoja, <clears throat> tai kurį laiką dar reiks taikyti kvotų sistemą. Mes turime ieškoti veiksmingiausių būdų kombinuoti tarpusavėje atskiras priemonės. Manau, kad e, žvejybos sąnaudų ribojimo instrumentas yra teigiamas dalykas ir aš jį e, ateityje analizuosiu išsameu. Dėl Baltijos jūros mes glaudžiai bendradarbiaujame su uh, RAK organizacija Baltijos jūra, tai yra konsultacinio pobūdžio organizacija mūsų generalinis direktoratas iš tikrųjų atsižvelgia į šios organizacijos pasiūlymus, tiek uh, mokslinius pasiūlymus, tiek ir pasiūlymus kitais aspektais. Aš artimiausiais metais parengsiu ilgalaikį planą tai, siekiant e, padidinti pelaginių žuvų išteklius Baltijos jūroje. Aš pasisakau už daugiametės programas, kadangi jos užtikrina stabilumą tiek patiems žvėjams, tiek ir mūsų partneriams. Ir aš tikiuosi, kad ir taryboje šios programos bus aptarinėjamos išsameu. Taip pat manau, kad Baltijos jūros taryba skirs atitinkamą dėmesį šioms programoms. Ačiū labai ir norėtumėte papildomą klausimą užduoti. Atsakydama į klausimą raštu, jūs kalbate apie ilgalaikės e, Baltijos jūros administravimo, e, lašišų administravimo išteklius. Ar e, taip pat esate numačiusi atitinkamą panašią valdymo sistemą skirtą menkių ištekliams. Jūs dabar tik tai api, apsiribojate kol kas lašiša, tačiau norėtum išgirsti jūsų nuomonę taip pat ir apie menkių išteklių tvarkymą Baltijos jūroje vieną minutę atsakyti skiriamą. Taip, yra numatyta daugiametė programa menkių ištekliams valdyti ir e, mes kartu su e, taryba analizuojame šios programos gyvenimo sėkmę ir e, jeigu bus reikalinga imtis papildomų veiksmų, tai jų imsimės, o lašišoms skirta daugiametė programa yra nauja iniciatyva, kuri yra būtina. Pirmininkė, ačiū labai. Dabar Guoja frakcijos vardu ponas Ferreira paklaus. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė kandidatė, savo pasisakymę. Jūs kalbėjote apie perviršinę žvejybą ir kalbėjote apie tai, kad <clears throat> galėtume sugauti mažiau žuvų ir uždirbti daugiau pinigų. Galbūt jūs pamiršote, kad situacija atskirose valstybėse narise yra pakankamai skirtinga. Portugalija, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje įstojus susimažino 36 procentais e, savo atitinkamas žvejybos apimtis, to tarpu kitos valstybės, kaip Junktinė karalystė ir Ispanija, padidino tiek savo flotilę, tiek ir e, žvejybos apimtis. Taigi, e, manau, kad reikia atsižvelgti į skirtumus atskirose valstybėse narėse. Žvejybos laivyno mažinimas Portugalija iš tikrųjų nepadidino rentabilumo, e, jos ir toliau išliko didžiulės, daugiausiai dėl to, kad e, gamybos faktorių uh, sąnaudos išaugo ir e, taip pat e, pagautų žuvų realizavimo sistemos pasikeitė. <clears throat> Komisija pasiūlė tik tai vieną pagalbos priemonę e, ir toliau mažinti žvejybos laivyną. Norėčiau išgirsti iš jūsų, kokias naujas priemonės ketinate siūlyti tam, kad pagerintume žvejybos ir žvinkysės rentabilumą. Atsakymui dvi minutės. Žuvininkystės politika yra bendra ES politika, taip yra numatyta sutartyje ir tokią nuostatą aš turiu gerbti. Aišku, turime stengtis atsižvelgti ir į specifinės situacijas atskirose valstybėse narėse, taip pat ir į jų specifines problemas. Portugalija smarkiai sumažino savo žvejybos laivyną, lyginant su ES vidurkiu, iš tikrųjų beveik dvigubai daugiau <clears throat> laivų buvo e, supjaustyta į metalo laužą. Ir mes turime pažvelgti, ką bendrosios politikos kontekste galime nuveikti, siekdami padidinti rentabilumą. E, Aš iš tikrųjų negaliu palaikyti pasiūlymų e, renacionalizuoti žuvininkystės politiką. Paprasčiausiai tokiais pasiūlymais netikiu, tai būtų žingsnis atgal. Dabar konkrečiai grįžkime prie jūsų klausimo. Man susidaro įspūdis, kad e, tie ekonominiai duomenys, kuriuos minėjote, taip pat yra susijęs su tuo, kad didžioji dalis e, Portugalijos žvejybos laivyno yra sudaryta iš labai mažų žvejybos laivų. O Tai yra iš tikrųjų <clears throat> e, susijęs su tam tikra specifinė politika e, žvejybos laivyno atžvilgių. Reikia numatyti tam tikras paskatas, siekiant atnaujinti laivyną, reikia sudaryti geresnės sąlygas, siekiant išsaugoti arba geriau tvarkyti turimus išteklius. Manau, kad bendradarbiaujant su regioninio vystimo generaliniu direktoratu mes numatysime tokias priemonės e, <clears throat> tam tikrą finansinę paramą, e, pavyzdžiui, šaldytuvų įrengimui laivuose. Mums reikia geresnių sąlygų, mums reikia taip pat bendrą finansavimo ieškoti kartu su e, perdirbėjų asociacijomis, nes ne visos žuvininkysės produktų perdirbimo asociacijos atstovauja žvėjams, tačiau maždaug 75 procentai ES mastų, galbūt Portugalijoje, mano galvo, situacija yra panaši, taigi reikia ieškoti bendrai priemonių, nes veikdami, tačiau taip pat atsižvelgiant į skirų valstybių specifikas, aš manau, kad Portugalijos problemos iš tikrųjų yra panašios į kitų ES valstybių uh, E, žuvininkystės problemas, todėl turime dėti e, visas įmanomas pastangas tam, kad padėtume ypatingai smulkiems žvėjams. Aišku, visą laiką bus išimčių ir e, jau laivų, pavyzdžiui, kontrolės srityje, <clears throat> techninės kontrolės yra numatytos tam tikros lengvatos mažiems laivams. Papildomas klausimas. Norėčiau dar kartą grįžti prie uh, rentabilumo didinimo klausimo. E, aš paklausiau, kada bus peržiūrėta bendra žuvininkistės rinkos sandara. Jūs kalbėjote savo dokumente apie tai, kad reikia reformuoti šią rinką bendros reformos kontekste. Taigi klausiu, ar galėtumėte įvardinti atskiras rinkos e, reformos <clears throat> fazes, e, etapus. Taip pat norėčiau sužinoti, e, kada konkrečiai yra numatyta e, rinkos sandaros peržiūrėjimo programa įgyveninti. Sakymas iš tikrųjų žuvininkystės e, rinkos reforma vyksta pakankamai lietai. Mes uh, negalime, tačiau vykdyti e, bendrosios žuvininkystės politikos reformos e, atskirai nuo e, žuvininkystės rinkos reformos. Reikia viską daryti iš eilės. Aš pasakiau, kad reformos bus vykdomos ir jų tikslas yra sukurti geresnės priemonės, kurias pasitelkus galime įgyvendinti bendrąją žuvininkystės politiką, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės specifiką ir į skirtingus interesus, kurie savame suprantama egzistuoja, nes atskiros valstybės, atskiros žvybos kompanijos turi skirtingus interesus. <clears throat> Dabar e, ponai Faradžiui žodis, dvi minutės kalbėti. Ačiū ponia Damanak, jūs manote, kad bendroji žuvininkystės politika bus labai sėkminga ir yra labai sėkminga. Jūs teikiate, kad yra tvirtas pagrindas. Britams ta politika atrodo visiška katastrofa. Dešimtys tūkstančių darbo vietų buvo prarasta dėl to, kad įstojame į bendrąją rinką. Ir dabar Britanijos laivynui galima tik penktadalį žuvų sužvejoti tų, kurios plaukioja mūsų teritoriniuose vaidmenuose, e, vandenyse. Na ir atsisakėme to, kas mums teisėtai priklauso. Nu ir dėl šiais metais nustatytų kvotų Britanijos laivynui galima sužvejoti tik 7 procentus ten plaukiančių žuvų. Mums tai yra didžiulė nelaimė. Ir Junktinė karalystė šioje situacijoje labai daug praranda. Tačiau yra dar vienas pozityvus elementas. Tai, kad žvejyba jūrose yra labai naudinga, nes yra milijonai žmonių, kurie mėgėjiškai žvejoja uh, E, jūrose, aš esu vienas iš tų žmonių, viskas atrodo klostėsi gan sėkmingai. Tačiau staiga 47 straipsnis - siūlymas reglamentuoti, kontroliuoti e, pramoginę žvejybą jūrose. Na ir vieną kartą būtent šiuo atveju parlamentas sureagavo labai racionaliai, teigė, kad valstybės narės turi savo nuožiūrą priimti sprendimus šiuo klausimu. Tačiau komisija griežtai pasakė ne, reikia reglamentuoti šią sritį ir komisija turi kontroliuoti šią e, laisvalaikio žvejybą. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs ketinate per ateinančius penkerius metus numatyti reglamentavimą ir e, pramoginio laisvalaikinės, pramoginės laisvalaikinės žvejybos kontroliavimą jūrose. Visiškai pritariu jūsų pateiktiems faktams dėl jūsų valstybės padėties. Uh, Tačiau tikrai nesutinku, kad situacija taip smarkiai pablogėjo būtent dėl ES politikos žuvininkystės srityje. Visame pasaulyje kyla sunkumų, visoms valstybėms kyla problemų ir mes bandome jas išspręsti kuo galima geriau. Jeigu pagerbsite mane ir suteiksite man šias pareigas, uh, tuomet aš tikrai nediskriminuosiu nei vienos valstybės narės ir negaliu sutikti, kad viena valstybė staiga smarkiai praranda šioje situacijoje, pralaimi, kai kitos daug išlošia. Aš nenorėčiau pripažinti tokios situacijos ir mes ieškosime geriausių sprendimų visiems jūrų baseinams ir bandysime regionalizuoti šią politiką dėl laisvalaikinės žvejybos jūrose, pramoginės žvejybos jūrose aš neįtraukiu šios ryties į savo kompetenciją, nes manau, kad kiekviena valstybė narė ir taip turi pakankamai taisyklių ir įstatymų šioje srityje ir kiekviena valstybė savo nuožiūro turėtų tvarkytis šioje srityje. Na ir aiškiai norėčiau pasakyti, kad pramoginės žvėjybos jūroje įtaka irgi yra nemenka, ypatingai kai mokslininkai bando įvertinti e, situaciją ir mes turime labai gerai atspindėti žuvų išteklių situaciją kiekvienoje valstybėje. Tačiau tikrai neketiname reglamentuoti šios ryties. Na, ponė komisarė, aš norėčiau štai ką pasiūlyti, kas galėtų būti labai naudinga. Būtent jeigu mes nors kartą atliktumėme tinkamą kaštų naudos analizę ir įvertintumėme, kiek ši žvejyba prisideda prie mūsų ekonomikos nes kalba neina vien tik tai apie pačią žvejybą, kalba eina ir apie tai, kad žmonės apsigyvena e, viešbučiuose pakrantėse ir tai turi įtakos kitiems komerciniams sektoriams. Taigi aš norėčiau, kad būtų atlikta išsami kaštų naudos analizė ir taip pat poveikio vertinimas, tam, kad išsiaiškintumėme, kokią, kiek kainuoja tie pasiūlymai mūsų pramoniai dėl nuomojamų laivų ir panašiai, nes tai turi įtakos įvairiems ūkio sektoriams. Taigi prašau kaštų naudos analizės išsamios. Pone Damanaki, vieną minutę. Pone Feradžiai, aš irgi mielai pritarčiau kaštų naudos analizėms visose ūkio sektoriuose, nes vienas silp, viena silpnų pusių mūsų politikoje būtent ir yra tai, kad trūksta tų analizių. Reikalinga ekst ekspost e, analizė visoms politikos sritims, tam, kad turėtumėme aiškius įrodymus ir duomenis. Ir galiu Jums pažadėti, jeigu mane paskisite komisare, vyks, bus atlikta bendrosios žuvinkystės politikos įvairių aspektų ekspost analizė. Na, o dėl pramoginės žvejybos nelabai norėčiau renkti analizę šioje srityje, nes gali atrodyti tokiu atveju, kad aš noriu, kad ši sritis būtų reglamentuojama ir tokio įspūdžio sukurti aš nenorėčiau. Ačiū. Dar pirmajame rande neprisijungusių vardų ponas Lepen. Pone paskirtoji komisarė, jūsų pasisakymo metu minėjote, jog Pagrindinis prioritetas bus suderinti, subalansuoti laivyną ir apsaugoti smulkius žvėjus. Spalio 10 dieną taryba priėmė sutarimą tam, kad būtų panaikinta muitai žvėj, žvinkystės produktams Europoje, nors didelė žvinkystės produktų dalis yra importuojama. Na ir tai sukėlė didelę. Tai iš vienos pusės turime krizę žuvininkystės sektoriuje, iš kitos pusės žuvis bus importuojama. Na, pas mus importuojam mūsų sugautom žuvims taikomos griežtas taisyklės, o importuotam žuvims tokių taisyklių netaikoma. Todėl bijau, kad štai tokia tvarka pakenks žuvininkystė tiek pietuose, tiek ir uh, E, šiaurėje. Na, sutinkame, kad reikia apsaugoti žuvininkystės sektorių visame pasaulyje ir žinote, kad žvėjai labai susirūpinę dėl nelegaliai sugautų žuvų importo. Taigi, ką ketinate daryti tam, kad būtų kovojama su nelegaliai sugautos, nelegalia žuvininkystė? Nepamirštant, kad sumažinus muitų tarifus tokia nelegali žuvininkystė dar skatinama. Dėkoju, ponė Lepenai, už šį klausimą. Na, žinau, kad čia beveik šeimos tradicija ginti žuvininkystę žvėjus. Žinau, kad esate žvėjys mėgėjas, todėl puikiai išmanote žvėjybos klausimus. Na, šiaip valstybės narės yra atsakingos už šią sritį. Šis sritis nepriskirta bendrijos politikos sritį ir neketinama jos įtraukti bendrijos politikos sritį. Tačiau aš kaip komisarė esu atsakinga už tai, kokį poveikį mūsų žvejybos įrankiai darys aplinkosaugai. Ir aš čia nenoriu daryti jokių skirtumų nei tarp didelių, nei tarp ir mažų žvejybinių laikų. Reikia atsižvelgti į jų daromą taršą ir čia visai nediskriminuoti. Kita vertus, nereikia vadovauti stereotipais. Nebūtinai didėjai laivai teršia daugiau, tiesiog labai viskas priklauso nuo jų naudojimų žvejybos įrankių, lygiai taip ta pas, pat pasakytina ir apie mažuosius laivus. Taip pat reikia atsižvelgti ir žvejybos sektoriaus CO2 išmetimus, kaip ten bebūsiu pagalvosiu, kaip elgtis. O kai dėl mūsų bendrijos politikos taikymo, tai norėčiau priminti, jog dabar rengiamas naujas reglamentas suteiks mums galybę taikyti taškų suteikimo sistemą. Ir ši naujų, nauja taškų sistema leis veiksmingiau formuluoti politiką. Na, reglamente, pavyzdžiui, bus numatytos griežtesnės kontrolės galimybės, bus supaprastinta daugelis anksčiau egzistavusių kontrolės nuostatų ir todėl kontrolę vietos lygių galima bus vykdyti veiksmingiau ir priversti žvėjus laikytis nustatytos tvarkos. Aš manau, kad šis reglamentas nustatys naujas modernės taisyklės. Na, ir tikiuosi, kad tokiu būdu galima bus gerinti situaciją. Pone Lepena, jūs atkreipėte dėmesį į didelės problemas. Žinau, kad ir auditorumai labai neigiamai vertino žvinkistės politikos taikymą. Todėl pasižiūrėsime, kaip mes naujojo reglamento dėka galėsime atsižvelgti į auditorumo reikalavimus. Vieną minutę papildomai klausimai. Mm, dėkoju. Dėkoju, kad atsižvelgėte į mano kilmę, tiek mano tėvas, tiek senelis buvo žvėjai, turi ir nuo savos patirties, jaunystėje pats dirbau traliniuose laivuose. Na, tačiau dėl, dėl dabartinės politikos iš viso išnyks maži žvejybiniai laivai. Taigi, kaip jūs žiūrite į kvotų perkelimą? Jeigu būtų sukurta tokia kvotų sistema, kai kvotos būtų teikiamos vien tik tais europietiškams įmonėms, tai kas užkirs kelią Europos žvejybinėms įmonėms pirkti kvotas ir perke, perkleisti jas e, trečių šalių įmonėms. Na, ponė Lepenai, e, kai aš kalbėjau apie šeimos tradicijas, tai norėjau priminti, kad jūsų tėvas buvo žvėjys ir dirbo labai sunkiamis sąlygomis. O dabar norėčiau sugrįžti dabar. Jūs kalbėjote apie kvotų perkelimą. Tai svarbi tema. Uh, norėčiau priminti, kad šiuo metu Europos lygių tokios sistemos nėra, tačiau yra taikomi kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Danijoje. Na ir aišku, kovotų sistema derinama su egzistuojančiomis bendrijos sistemomis ir ta sistema Danija pačiai pasitvirtino. Islandija taip pat E, taiko panašią sistemą. Na, bet kaip žinome, žinome, kaip Islandijai baigėsi, bankrutavo. Na, visą tai reikėtų derinti ir su žaliaja knyga. Na ir kaip ten bebūtų, yra valstybių narių, kurios taiko kvotų perkelimo sistemą, bet yra valstybių narių prerogatyva ir čia mes negalime kištis. Tačiau kaip ten bebūtų, Europos lygių reikia užtikrinti, kad žvejybos teisės ar kvotos nebūtų pernelik sukoncentruotos didžiųjų įmonių e, rankose ir dėl to nenukentėtų smulkieji žvejai. Antrasis. E, antrasis klausimo atsakymų raundas. Frakcijos vardu EPP ponė Patrau. Dėkoju. Dėkoju poniai Damanakį, linkiu geros floties. Ir Tikiuosi, kad kai jūs busite paskirta žvinkystės komisare, šioje sektorėje turėsime gerų rezultatų. Na, 2010 metais turime problemų žvinkysės sektoriu per nelik didelį pajėgumai, per nelik didelis lios investicijos į bendrijos flotilę. Na, taip pat ir tam tikrų rušių pernelik didelis išvėjojimas, o taip pat švaistimas išmetant perviršį. Na, jūs pripažįstate, kad būsimos reformos turi būti išsames ir gilios. Taigi, kokie bus reformos prioritetai ir kaip jūs ketinate decentralizuoti sprendimų uh, dėl uh, žuvininkystės išteklių valdymo uh, e, modelių tvirtinimą. Dėkoju. Dėkoju, pane Neves, už šį klausimą. Nu, jūs esate atsakinga už labai sudėtingą užduotį. Jums reikės pra parengti pranešimą dėl žaliosios knygos. Na ir žinau, kad jums tenka uh, susidoroti su šimtai siūlomų pakeitimų. Man rodos, jų yra virš 300. Na, matau, koks jau nuveiktas darbas, susipažinau su pranešimo projektu ir manau, kad jame yra daug gerų idėjų, kurias, galima, kurios bandysiu, kurias bandysiu atsižvelgti. Taigi, dėl prioritetų. Norime supaprastinti teisinę bazę tam, kad ji būtų paprastesnė ir veiksmingesnė. Taigi mes norime čia tarsi e, apskritai kvadratą sutalpinti apskritimą, na, čia tenka prisiminti Graikijos geometrijos tradicijas, kaip ten bebūtų, visa tai nėra lengva. Tai padaryti šiame sektorėje yra skirtingų interesų, pavyzdžiui, yra vartotojų, interesai, žvėjų interesai, mažųjų žvėjų interesai, pramonės interesai, o taip pat ir perdirbimo pramonės interesai, o taip pat ir pakrančių regionų, e, transporto interesai, tie interesai skirtingi, susikerta. Na ir suprantu, kad ir jūs, kaip parlamentarė, visą tai suvotokite. Jūs paminėjote keturis, keturis pagrindinės savokas Tai yra tvarumas, kurio reikia siekti. Na, taip pat norime išnaudoti demokratinės atsakomybės galimybės, taip pat dėsime pastangas siekdami viską decentralizuoti ir pakilėti į regioninį lyginmenį ir aišku norime sukurti kiek įmanoma geresnius politinius instrumentus. Tai sudėtinga, bet sieksime geriausių rezultatų bendradarbiaudami su jumis. 30 e, sekundžių. Pone Petrau, dėkoju. Mano klausimas buvo štai koks. Kaip jūs ketinate reformuoti flotilę? Ir ar jūs esate numačiusi numatyti konkrečių kriterijų skirtų mažiesiams laivams, o iš kitos pusės dideliems pramoniniams laivams? Tai yra sudėtingas klausimas. Kitas dalykas yra žuvų išteklių valdymų modeliai. Ar jūs norėtumėte investuoti į tam tikrą tyrimą, kuris leistų įvertinti įvairius skirtingus taikomus modelius? 30 sekundžių atsakymai. Manau, kad skirtumas tarp žvėjų mėgėjų, sportinės žuklės ir pramoninės žuklės yra sudėtingas. Žvėjys mėgėjas yra tas, kuris neparduoda savo sugautos žuvies. Tačiau, kai reikia e, daryti skirtumą tarp smulkaus masto žvėjybos ir pramonės žvėjybos, tai čia jau e, E, skirtumą nustatyti sudėtingiau, tai turi būti nustatyta bendrijos lygiu. Na, buvo paminėti tam tikri kriterijai, pavyzdžiui, laivų dydžiai. Ir pavyzdžiui, mažiai laikai, ne, laivai neturėtų naudoti tralinių tinklų. Ačiū. Sveikinu Jūs, ponė Damanakė, mūsų komitete su džiaugsmu konstatavau jūsų biografijos faktą, tai yra tai, kad dirbote parlamentare. Anksčiau ir atsižvelgdamas jūsų raštų paiktus atsakymus noriu užduoti paprastą klausimą žodžiu. Europoje iš e, akvakultūros sužvėjojama, pagaunama apie 5 milijonai tonų žuvų kurios yra suvartojamos. Ar jūs palaikote parlamento poziciją dėl to, kad šioje srityje e, reikalingas atskiras reglamentavimas ir atskiras finansavimas, e, pavyzdžiui, <clears throat> žuvininkystės fondo e, kontekste dvi minutės atsakymui. Ačiū, ponė e, Milana. Akvakultūros klausimą norėjau taip pat paminėti. Jūsų minimo pranešimo projektą mačiau ir manau, kad e, akvakultūrą Europoje reikia vystyti žymiai plačiau šiuo metu. <clears throat> Mes e, išauginame tik tai 1,2 milijonus tonų žuvies, o importuojame virš 5 milijonų tonų. Ir šios, šios sektoriaus augimas yra nepakankamas, tik tai 0,8 procentai per metus, tuo tarpu kitose šalise virš 1 procento auga akvakultūros apimtis, todėl reikia ieškoti uh, šioje srityje politikos koordinavimo galimybių. Aš lankydamas valstybėse narėse pamėginsiu išsiaiškinti, kaip galima e, gerinti bendradarbiavimą, taip pat e, žaliosios knygos <clears throat> kontekste skirsime daugiau dėmesio bendrai akvakultūros politikai ES, taip pat reiks iškoti atitinkamą finansavimą papildomam klausimui. 30 sekundžių, ar Jūs pritarėte mano nuomoniai dėl to, kad yra būtina šioje srityje atlikti esminės reformas e, ir pakeisti galiojančias taisyklės, nes akvakultūra šiuo metu reglamentuojama tuzino reglamentų ir ar nebūtų galima e, tų reglamentų apibendrinti, e, sujungti į vieną. Taip pritariu jūsų nuomonė, iš tikrųjų labai daug įvairių tarnybų yra atsakingos už akvakultūrą, aplinkosaugą, žuvininkystę, transportas. Aš iš tikrųjų nenorėčiau e, lysti į niekieno kito daržą, tačiau mums reiktų stengtis suvienodinti Europos e, teisės aktus šioje srityje. <clears throat> Pirmininkė, ačiū. Dabar vienai minutė žodis suteikiamas ponui Hagland. Ačiū pirmininkė, ponė kandidatė. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl tarpusavio santykių žuvininkystės srityje ir žvejybos sutarčių tarp ES ir trečiųjų šalių <clears throat> siekiant pasaulyje e, skatinti žmogaus teisės. Čia daugiausiai norėčiau, kad skirtumėte dėmesio žvejybos susitarimui su Gvinėja ir ar bus panašių e, atvejų <clears throat> ateityje. Ir dėl e, žūklės kenkėjų, dėl ruonių ir kormoranų, kaip ketinate spręsti jų problemą. Pone Damanakis, teikiamas laikas atsakymų. Ačiū ponui Haglandui. Galiu iš karto Jums pasakyti, kad pasirašant tarptautinės e, sutartis žvejybos ir tie reikia gerinti mūsų vykdomą politiką. <clears throat> Reformų diskusijų eigoje šiam klausimui bus skiriamas atitinkamas dėmesys. Mes 15 procentų savo metinio biudžeto sunaudojame tarptautiniams žvejybos sutartims. Todėl čia reikia atitinkamų pakeitimų tam, kad e, labiau atsižvelgtume į e, žvejybos pramonės interesus ir į e, trečiųjų šalių interesus, kurios susiduria su didžiulėmis problemomis e, savo autonomijos teisų užtikrinimo srityje, pavyzdžiui, E, sutarčiai su Gvinėja mes skiriame didelį dėmesį, taip pat ir parlamento indėlis čia buvo labai vertintinas. <clears throat> Manau, kad mes privalome įtraukti žmogaus teisų nuostatas į visas pasirašomas tarptautinės sutartis ir e, tai turėtų būti naudinga tiek žvėjams, tiek ir e, šalims, su kuriomis sutartis pasirašomus. 30 sekundžių papildomų klausimų. <clears throat> Labai trumpai, ponė pirmininkė, ačiū ponė Damanakė už jūsų aiškius atsakymus dėl sutarčių su trečiosiomis šalimis. Galbūt dar galėtumėte kerti, tarti keletą žodžių dėl uh, e, žuklės kenkėjų. Taigi dėl kormoranų ir uh, ruonių. Iš tikrųjų, e, komisija uh, čia neturi jokių įgaliojimų, valstybės narės yra kompetentingos šioje srityje ir jos imasi geriausių įmanomų priemonių tam, kad e, spręstų šią problemą. Tačiau, kalbant apie mano galimybės įsikišti, tai aš galiu dėl e, kormoranų galbūt ką nors nuveikti, o dėl ruonių tai jau yra vykdoma e, vieninga europinė politika. Galiu tik atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad galbūt jau kitais metais mes galėsime atlikti poveikio įvertinimo studiją, tiksliau ją užsakyti e, ir e, po to priimti atitinkamus sprendimus, remdamiesi studijos rezultatais. Panas Hačtin, ačiū paskitoji komisarė savo įžanginėje kalboje. Jūs panaudojate frazę politikos patikimumui iškilo grėsmė, kai kalbėjote apie atitikimą ir nuostatų laikymasi. Norėčiau Jums pasakyti, kad bendroji žuvininkystės politika yra visiškai neprimtina Škotijai ir pasitikėjimas jie yra labai smarkiai sumažėjęs, nes e, tai turėjo neigiamą įtaką žviejų bendruomenėms Škotijoje. Taigi kaip bendroji žuvinkystės politikos reforma kurią jūs ketinat vykdyti, galėtų tą tendenciją pakeisti. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad mm, jūrų baseinams bus bandoma surasti tinkamiausius sprendimus. Taigi laikantis šios logikos žvejojančios mm, šalys, e, kurios dalyvauja vienoje, viename ar kitame jūrų baseine, galėtų pačios nuspręsti, kaip tai turėtų būti vykdoma ateityje, siekiant išsaugoti išteklius. Prašau, atsakymas. Aš gerbiu nuomonės, nuomonę, kurią išsakė kolega dėl žuvinkystės politikos nesėkmių, tačiau manau, kad buvo ir pozityvių dalykų. Įgyvendinant šią politiką pozityvių aspektų, kurie aktualūs būtų ir Škotijai. Tam tikrą prasme, dėl mūsų vykdomos politikos jūrų lydekų ištekliai buvo atkurti. Nes dabar jų, iš, jų kiekis viršyje tą <coughs> minimalų tvarų lygį. Taigi 2000, nuo 2007 metų išteklių padaugėjo 40 procentų, taigi nėra viskas jau taip niūru. Tas pats būtų pasakyta, pasakytina ir apie jūrų liežuvių išteklius. Tačiau suprantu, kad um, žvėjams Škotijoje svarbu jaustis, kad jie visapusiškai dalyvauja šioje politikoje ir kad Škotijos nuomonė būtų atspindėta šioje politikoje ir suprantu jūsų išsakytas pastabas. Dabar dėl bendrosios žuvingystės politikos reformos pasiūlymų mes turėtumėme tą regionalizavimą tinkamai įvertinti. Ir aišku, kiekvieno jūrų baseino atveju reiktų vesti atskiras diskusijas Ir tose diskusijose turėtų dalyvauti ne tik tos valstybės, kurios dalyvauja, kurios e, yra, patenka į tą jūrų baseiną. Tai turėtų būti platesnė politika. Nes labai svarbu paliesti tą bendrąjį mūsų bendrosios žuvininkystės politikos elementą. Ačiū 30 sekundžių papildomam klausimui. Ar nemanote, kad būtų reikalinga kvesionuoti politikos bendruosius aspektus nes tie bendrėjai aspektai panašu, kad nepasiteisino. Ir dabar žvėjams yra sunku paaiškinti, kad reikia elgtis vienaip ar kitaip dėl to, kad sutartyje yra būtent taip nustatyta. Ar nepritartumėte, kad jums teks vaidmuo karts nuo karto pasakyti, kad e, kartais dėl sutarties nuostatų kyla problemų? Prašau atsakymas 30 sekundžių. esu įpareigota laikyti sutarties nuostatų. Tačiau pačioje sutartyje juk yra teigiama, kad galima diskutuoti dėl visos politikos. Ta mes ir darome, mes diskutuojame ne tik dėl nesėkmingų politikos elementų. Sutarties pagrindu mes peržiūrime visą bendrąją žuvininkystės politiką. Ir tai yra žaliosios knygos pagrindinė esmė kalba eina apie bendrą žuvininkystės politikos reformą. Būtent apie tai ir vyks mūsų diskusijos. Ačiū, ponas Stevensonas. Ačiū, ponė Damanaki. Esu labai, labai džiaugiuosi, kad jūs ketinate peržiūrėti žuvininkystės politiką ir priimti sprendimus regionų pagrindų, įtraukiant suinteresuotus asmenis. Amsterdamo sutarties protokole dėl subsidiarumo konkrečiai yra kalbama apie sprendimų prieimimo decentralizavimą, tos decentralizavimo atmetimą. Kaip jūs ketinate tą kliūtį įveikti ir pasirūpinti, kad, kad kasdieninėme žvejybos valdyme būtų atsisakyta mikrovaldymo? Nes mikrovaldymas iš tiesų buvo didžiulė katastrofa, kai jis buvo pritaikytas Briuselėje. Prašau, atsakymas. Tiesa, sutartyje teigiama, kad mes negalime renacionalizuoti savo politikos. Ir būtent dėl to iš pat pradžių aiškiai pasakiau, kad darau didžiulį skirtumą tarp įgaliojimų sugražinimo valstybėms narėms ir taip vadinamo regionalizav... regionalizavimo. Regionalizavimas yra tas terminas, kuris yra naudojama žaliojoje knygoje. Uh, ir atitinkamose ataskaitose. Tai yra visiškai kita savoka. Mes nekalbame apie tai, kad valstybėms narėms bus sugražinami įgaliojimai. Tiesiog reikia numatyti galimybę, kad detalūs mūsų sprendimų aspektai būtų apsprendžiami vietos lygmenių laikantis mūsų sutarties ir teisininkai teigia, kad tą padaryti bus įmanoma. Dėl tos priežasties į žalėją knygą yra įtrauktas šis terminas. Ir dabar mes kalbame apie tai, kaip būtų galima to pasiekti. Bet pritariu Jums, kad negalime jokių būdų sugražyti, sugražinti kompetencijų valstybėms narėms. Pasistengsime, kad taip neįvyktų. Papildomas klausimas. Ar galite mus patikinti, ponė Damanaki, kad bendra valdymo sistema nebus rengiama, nebus organizuojama jums esant komisare per jūsų kadenciją. Jūs pats teigiate, kad reikia vengti mikrovaldymo. Ir visiškai jums pritariu, taip pat jūs teigiate, kad mes negalime taikyti vieno kurpaliaus sistemos, kad reikalinga reikalingi tiksliniai sprendimai, pritaikyti sprendimai konkretiems jūrų baseinams. Ir aš manau, kad įmanoma tuos dalykus apjungti be privalomų kažkokių tai karinių taisyklių ir taip pat negryžtant prie mikrovaldymo sistemos. Ir suprantu, kad ta užduotis nebus lengva ir manau, kad mums pavyks surasti geriausią sprendimo kartu. Pirmininkė, dėkoju, ponė Fereira. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Grįžtant prie decentralizavimo. Jūs paskirtoji komisarė, ką tik teigiate, kad pasisakote prieš bendrosios žuvininkystės politikos renacionalizavimą, jūs pritarėte bendrajai žuvininkystės politikai. Visi žinome, kad viena yra kurti politiką, kita yra įvertinti tos politikos kaštus. Ką Jūs manote apie bendrosios žuvinkystės politikos kaštų renacionalizavimą? Pone Damanakė, prašau. Kalbėjau apie, Kalbėjau apie tai, kad reikalinga bendroji politika ir aš tikrai tikiu, kad Europinėme projekte yra tinkamų nuostatų, saugiklių tam, kad būtų sąžiningai pasidalyjama našta. Na Aš pritariu tam europiniam projektui visapusiškai ir manau, kad yra pakankamai saugiklių. Ir aš tikrai ketinu pritarti visiems kompetitingų komisarų sprendimams šioje srityje. Papildomas klausimas. Aš jūsų klausiau, kaip jūs ketinate reaguoti į tai, kad žuvininkystės fonde gali smarkiai sumažėti lėšos. Ir ką Jūs manote apie tai, kad e, ta išlyga, kuri buvo numatyta 2002 metais, taptų nuolatinę dėl 12 metrų atsiprašau, dėl 12 mylių pakrantinės žvejybos atsakymas. Žinoma, kad mes laikysimės to, ben, tos bendros nuostatos ir atitinkamų konvencijų. Kiekvienoje valstybėje yra skirtingos situacijos ir viduržėmio, jūros, viduržėmio jūroje mes taikome tą sistemą, kai žuvininkystės zona yra nustatoma 12 ar netgi 6 jūrmylių atstumu, bet yra išskirtinių ekonominių zonų, kur yra 200 jūrmylių e, žvejybinė zona. Taigi mes turime, aišku, laikytis komisijos politikos nuseklios. Dėkoju. Na ir paskutinysis kalbėtumės šiame raunde yra ponas Salavrakos. Pone Damanaki. Aš manau, kad jūsų atsakymai yra labai tikinantis, mes visi esame iš skirtingų politinių šeimų, tačiau mane nuolat žavė tai, kaip nuosekliai jūs laikote savo požiūriu. O kai dėl viduržėmio jūros, tai yra nemažai viduržėmio jūros regiono šalių, kurios nėra Europos Sąjungos uh, narės. Taigi, tik mes viduržime jūroje turime tik tais 6 ar 12 jūrmilių e, žvejybinę zoną. Taigi, kaip norite užtikrinti, kad visi žvėjai turėtų vienuol, vienodas sąlygas. Mūsų nuostatos yra labai išsamios, o kitose šalyse nesilaikoma tokių uh, išsimių taisyklių ir tiesiog mūsų slengščių yra nelegaliai žvejojama. Dėkoju kolega už draugiškus žodžius. Tai tikrai rimta problema ta, kuris iškėlėte ir jį liečia ne vien tik tais Graikiją, bet ir kitas viduržėmio jūros šalis. Na, iš tiesų, viduržėmio jūros regione bendrijos e, žvėjai turi laikytis tam tikrų taisyklių, kurios negalioja kitų valstybių žvėjams. Taigi klausimas yra kaip su mūsų ekonominė zona. Na, iš tikrųjų, viduržėme jūros regione yra labai daug valstybių narių. Tai yra na, įvairių valstybių, kurios nėra taip linkusios laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Na, kaip išspręsti šią problemą? Aš manau, kad geriausias yra dialogo kelias. Ir čia turėtume pasinaudoti visais turimais registrais. Na, žinote, kad ES dalyvauja vairiose regioninėse viduržymė jūros regiono organizacijose, be kita ko, pažiūrėjau, ir Turkija yra tokių organizacijų nari ir labai svarbu pasinaudoti spaudimo priemonėmis, kas leistų užtikrinti, jog visos viduržėmio regiono šalis e, vadovautųsi tomis pačiomis taisyklėmis. Na, Europos Sąjungoje e, yra didžiausi žuvų importai ir labai svarbu, kad tos importuojamos žuvis būtų sugautos legaliai. Mes laikomės taisyklių, o tarptautinių organizacijų kontekste mes turime pademonstruoti, jog siekime tinkamiausio sprendimo visiems. Kita vertus norime uh, apsaugoti mūsų žvėjus ir labai sieksiu šio tikslo. Aišku, viduržėmės regione reikia taikyti tarptautinę jūrų teisę tam, kad būtų pasiekti palankiausi rezultatai mūsų žvėjams. Ponas Salavrakas papildoma replika. Pone paskirtoji komisarė, linkiu Jums geros kloties. Ponas Kadikas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Damanaki, Sveika atvykusi mūsų komitete. Aš esu vienas iš tų, kurie mano, kad esant dabartiniai padėdžiai neįmanoma įsivaizduoti, jog komerciniai žvejybai būtų dėkta perkeliamų kvotų sistema. Na Ir aš ne vienas laikausi tokios nuomonės. Prancūzijos žvėjams yra šis klausimas aktualus ir jie norėtų, kad jiems kvotas būtų suteikiamas tiesiogiai. Norėčiau paklausti, ar pagal Lisabono sutartį yra numatyta nauja komercinės žvėjybos apibrieštis. Tai būtų svarbu siekiant užtikrinti komercinės žuklės ateitį. Dėkoju. Pone Kadekai, dėkuoju šį klausimą. Na, jeigu jau atvirai, tai kovotojų perkeliamas pagal ITQ yra labai sudėtinga sistema. Aš suprantu, kodėl esate susirūpinę dėl žvėjų Bretanės regione. Na ir aš nekartą uh, esu minėjusi, kad kai kurios valstybės narės jau taiko perkelimų kvotų sistemą. Labai svarbu, kad būtų sukurtos tinkamos prielaidos šios sistemos taikymui, taip pat būtų taikomi ribojimai. Yra priemonių, kurios leidžia užtikrinti, jog kvotos per, kvotų perkelimas būtų taikomas tik smulkios žvejybos rytyje, kad kvotos nebūtų perkeliamos didelėms įmonėms. Na, tose valstybėse narėse, kur tokia kvotų sistema įdėkta, bando ją pasinaudoti kiek įmanoma optimaliau. Na ir svarbiausia, aišku, yra apsispręsti apsaugoti smulkius žvėjus. Pritariu ponui Kadekui, kad reikalinga smulkios žvėjybos apibrieštis ir reformuodami žvėjybos politiką mes atsižvelgsime į šį klausimą, be kita ko ir kitus aspektus, pavyzdžiui, žvėjybinių laivų didį arba tai, jog šie laivai neturėtų naudoti tralerių. Taip pat ir turtiniai santykiai yra svarbus. Jeigu kažkoks asmuo turi šimtus mažų žveidinių laivų, tai tai taip pat reikia atsižvelgti. Visi šie aspektai yra svarbus nustatant smulkios žvejybos apibriešti. Pone Kadekai, ar turite papildomą repliką? Taip. Na, jūs palėtėkite tą temą. Egzist egzistuoja tam tikras prieštaravimas tarp tvarios išteklių valdymo politikos bei uh, e, te, pasaulinių jūrų uh, žvejybos. Didelė žuvų dalis Europoje yra importuojama. Kaip ketinate skatinti europinių produktų pardavimus? Juolab, kad trečiųjų šalių įvežama žuvis kartais yra sugaunama nesilaikant jokių taisyklių pagal mano turimus duomenis padėtis atrodo dar prastesnė negu kad yra. 70 procentų mūsų im... žuvų parduotuvės yra importuotos. Taigi mes turime iš vienos pusės taikyti tiek gimininę, tiek puolimo taktiką gynybos dėl to, kad mes turime labai geras nuostatas, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos rytyje, taip pat ir e, priekybos rytyje yra labai gerų nuostatų ir turime siekti, kad į ES nebūtų importuojami nelegaliai sugautų žuvų produktai. Kita vertus, turime taikyti ir žuvinkistės produktų ženklinimo sistemą. Ir tokiu būdu užtikrinti vartotojų apsaugą. Na, tai man svarbus aspektas. Dėkuoju ponas, ponė Andrės Barėja. Dėkuoju ponė pirmininkė, labadiena, ponė Damanakė, norėčiau jūs pasveikinti. Na, iš tikrųjų, mūsų laukia dideli iššūkiai, su kuriais teks susidoroti. Na, šiame sektorėje galime kalbėti apie pasaulinę krizę, kalbėti apie tikinamumą bei pažangą. Taigi norėčiau paklausti, ar jūsų manimu, ar e, keičiant žvejybos pastangas, galima būtų reformuoti būsimą žvejybos politiką. Kita vertus, kaip galima būtų pasiekti, kad sutarčių kelių būtų demokratizuojami mūsų uh, partneriai, o taip pat ir moters vaidmo žvinkysės politikos rytyje. Ką apie tai galite pasakyti? Na taip, e, labai sudėtinga atsakyti į tris klausimus per trumpą laiką. Pirmiausia, pradėsiu nuo moterų. Jeigu laiko pristiks, tai būsiu atsakiusi šį klausimą. Bandžiau gauti duomenų apie šį klausimą. Tik tais 4 procentai ES žvėjų yra moteris, tačiau visame šiame sektorėje yra 26 procentai moterų, nes yra daug moterų, kurios dirba žuvų perdirbimo pramonėje moteris iš dalies taip pat dalyvauja ir laivų išmontavimo. Joninės taryba, žvejybos tarybose. Na ir per reformuojant regioninės žvejybos tarybas reikėtų atsižvelgti ir lyčių aspektą. Na, aišku, uh, žuvų importai atsiliepia žuvų žvejybės produktų kainoms ir jų suvartojimas kai kuriuose vietose sumažėjo. Na ir aš manau, kad politikos tikslas turėtų būti apsaugoti silpniausius, tai yra smulkius žvėjus, kurie be mūsų neišsiverstų ir reikia atitinkamų bendrijos priemonių, o dėl šal... susitarimų su trečiosiomis šalimis, tai čia jums visiškai pritariu. Dėkoju. Jūsų atsakymas buvo greitesnis negu mano klausimas. Dar viena pastaba. Jūs kalbėjote apie žvejybinės pasangas. Tai, tai yra matuojamas, pamatuojamas dydis. Na, e, tai, o dėl, dar sėki dėl moterų vaidmens. Na, aišku, Mes turime 88 tūkstančių laivų, žinome, kokie yra mūsų flotilės bruožai, tačiau neturime konkrečių duomenų apie pajėgumų perviršį. Kaigi duomenys nėra labai tikslus, o dėl ekspost vertinimo taip pat turėčiau kai ką pridurti, nes tai yra svarbus dalykas. Mhm. Eh, pone Raimers, su dviem minutėms teikiamas žodis. Poniai Raimers. Ačiū pirmininkė, ponė Damanakė. Likščiolinė e, sukčiavimo ir e, pagaunų žuvų kiekio kontrolės sistema neatnešė laukiamų rezultatų. Mano nuomonė būtų prasmingiau įtraukti į šią sistemą pačius žvėjus ir kurti papildomas paskatų e, sistemas, <clears throat> kurie, kurios atneštų geresnių rezultatų. Todėl noriu paklausti, kokiu ketinate imti skatinimo priemonių tam, kad e, žvėjai laikytųsi bendros žvininkystės politikos reikalavimų ir e, galėtų geriau dalyvauti bendrame komunikavimo procese. Pone Damanakis žodis. ponė Raimers. Savame suprantama, kad visi, kurie dalyvauja priimant sprendimus, gali po to geriau jos patys ir įgyvendinti. <clears throat> Taigi reikia žvėjus įtraukti į sprendimų prieimimą dėl paskatų. Taip, jos yra reikalingos ir naujasis EUU e kontrolės reglamentas numato atitinkamas sistemas e, ir paskatas. E, ir mes vadovaujamės atitinkamą logiką. Tai yra, e, jeigu kas nors tam tikrą laiką pažeidžia reikalavimus, tai jam yra taikomos sankcijos, o, jeigu, o tiems, kurie laikosi nustatytų taisyklių, jie yra skatinami <clears throat> ar tos paskatos gali įgauti, pavyzdžiui, kvotų formą arba, arba kokią nors kitokią formą. Tai aš noriu pasakyti, kad mes nustatome žvejybos kvotas valstybėms narėms, jos savo ruoštų gali jas atitinkamai paskirstyti. Mes skatiname tokią politiką, mes skatiname, kad tie žvėjai, kurie laikosi taisyklių, uh, būtų už tai skatinami. Pone Raimers, norite papildomą klausimą užduoti? Ne, gerai. Dabar aš būsiu šiek tiek mažiau griežta, sako pirmininkė, tačiau nepiknaudžiaukite mano gerumu. Ir paskutiniai galintis klausti, dabar turės šiek tiek daugiau laiko, Po to kandidatė gaus galimybę tarti baigiamai žodį, ponas Valensa. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama kandidatė, aš esu iš Lenkijos, iš Gdansko, miestas prie Baltijos jūros, todėl noriu jūsų paklausti apie šio regiono problemas. E, Lenkijos e, e, Baltijos jūros žvybos laivynas sudaro maždaug 1300 laivų, tai yra 2000 daugiau darbo vietų laivuose ir dar papildomai e, prie jų e, septynios e, darbo vietos krante, tai yra iš viso 14 tūkstančių darbo vietų nuo to priklauso, daugiausia jie gaudo Baltijos jūros menkę ir <clears throat> mes jaučiame, kad kva, kvotų e, apimtis mažėja. Taigi, kaip jūs e, galėtumėte e, pakomentuoti atitinkamas priemonės, kurios dabar yra taikomas menkių žvejybai, ypatingai siekiant apsaugoti menkių išteklius ir juos atkurti. Puikiai suprantu, kad Baltijos jūros regionas turi savo specifiką ir kad žvejybos pramonė Lenkijos ekonomika yra labai svarbus sektorius, tačiau mes turime žvelgti ir į ateitį ir Baltijos jūros bei Lenkijos žvejybos ateitis priklauso nuo e, pakankamų žuvų išteklių, e, kurie gali užtikrinti žvėjams darbo vietas ateityje. Jūs kalbėjote apie Baltijos jūros e, menkių išteklių valdymą. Jam yra taikoma ilgametė problema, e, kurios rezultatus pajutome tik šiais metais ir e, nepatvirtintais duomenimis mes negalime vėl atsisakyti kvotų e, sistemos vadovaudamėsi šiais duomenimis ir e, <clears throat> mes negalime e, vėl leisti naudoti Baltijos jūroje dugninių tinklų, nes uh, tai galėtų turėti neigiamo poveikio e, jūros žinduoliams, kurie yra saugomi pagal Natūra 2000 e, programą. Lenkija iš tikrųjų pakankamai aktyviai dalyvauja įvairių e, optimalių sprendimų ieškojimo srityje, tačiau mes vis tik tai apsistosime kol kas ties e, daugiametę e, menkių išteklių valdymo Baltijos jūro programa. Pone, pone Valenso, papildomas klausimas, prašau. Aš norėčiau e, tik taip pasakyti, kad problemas mes turime spręsti ypatingai <clears throat> susijusias su menkių jauniklių gaudimu ir niekas nežino, dėl ko e, nesubrendusios menkės yra gaudomos ar dėl blogos e, žuklės technikos, ar dėl, dėl kokių nors kitų priežasčių. Į tai reikia atkreipti dėmesį, ponė Damanaki. Ačiū e, labai už šią pastabą. Neturėjau laiko atsakyti į šį jūsų klausimo aspektą, jis yra svarbus. Mes turime ieškoti finansinių galimybių tam, kad Baltijos jūroje būtų naudojama e, selektyvesnė žvejybos įranga, tam, kad mažos žuvis ir mažos žuvų rūšis e, nepatektų į žvejų tinklus, taip pat e, reikia numatyti tam tikras teritorijas Baltijos jūroje, kuriuose yra draudžiama žvejoti, atsižvelgiant į žuvų migravimo maršrutus ir e, kitus aspektus. Ačiū labai, ponui Arsenis, vienai minutė išteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė, ponė Damanakė. Pažįstu jūs dar iš e, jūsų dalyvavimo Graikijos politiko laikų, e, jūs turite nemažą politinę įtaką ir atnešėte daug naudos Graikijos politikos sistemai. Dabar galiu konstatuoti, kad esate gerai informuota apie žuvininkystės politiką ir galėsite suteikti atsakymus ir atsižvelgti tiek į dabartinės, tiek į būsimas problemas, sugebėsite vykdyti bendrosios žuvininkystės politikos reformą. Mes jau daug kalbėjome apie šią reformą klausimo metu, jis susijusi tiek su laivyno mažinimu ir tiek su kvotų <clears throat> sistemos pakeitimais. Turime tačiau atkreipti dėmesį į tai, kad atskirose e, sektoriuose e, žuvininkystė daug prisėda prie darbo vietų kūrimo su atitinkamomis ekonominėmis ir socialinėmis pasiekmėmis. Ar jūs manote, kad reiktų e, taikyti atskiras programas e, žvėjams tam, kad e, gaudami, prarasdami darbo, jie nejustų tų neigiamų socialinių pasiekmių. <clears throat> Ačiū už jūsų draugiškus žodžius. Iš tikrųjų, žvenkystės rytyje dirbu neilgai ir dar neturiu sukaupusi daug patirties, tačiau generalinio direktoriato darbuotojai man labai padėjo, taip pat ir mano pirmtakas ponas Borgas. Ir e, atsakydami šių klausimą noriu pasakyti, kad mes tikrųjų analizuosime socialinės ekonominės pasiekmes, sieksime jas sušvelninti. Aš labai intensyviai diskutavau su socialinių reikalų e, paskirtuoju komisaru ir jis pažadėjo skirti atitinkamą finansavimą iš socialinio fondo, tai yra parama žmonėms, kurie dėl vienokio ir kitokių priežasčių turi atsisakyti savo darbo. Jiems tai padaryti sunku, nes žvėjams yra sunku persiorientuoti į kokią nors kitą veiklą. Taigi, kaip mes <clears throat> galime sustiprinti paramą e, tokiems žmonėms, kurie nukentėjo nuo mūsų vykdomų uh, reformų, kurie, pavyzdžiui, turi anksčiau išeiti į pensiją. Tai nėra e, mano įgaliojimų sritis, netgi ne kitų komisarų įgaliojimų sritis, e, tai yra valstybių narių kompetencija. Mes turime laikytis atitinkamų sutarties nuostatų, tačiau turime stengtis ieškoti <clears throat> e, tam tikrų socialinių pasiekmių švelnimo formų ypatingai vyresnio amžiaus žvėjams, o kalbant apie jaunimą, e, sieksime, kad jiems būtų e, siūloma persikvalifikuoti į e, kitas rytis. Kaip pavyzdį galima paminėti Maritime Excellence diplomus arba sertifikatus. Mes bendrabiausime su atitinkamomis profsąjungų organizacijomis, žvėjų asociacijomis ir, ir įvairių organizacijų šioje srityje. Yra kol kas mūsų generalinis direktoratas neužmergė su jais ryšių, tačiau tą padarysime artimiausių metų. Pirmininkė ponia Arsenis, papildomą klausimui. Ačiū už jūsų atsakymą. Slitingą klausimą turiu šiandien. Mes susidurime su tokia situacija, kuomet žuvies yra sugaunama per daug ir e, nevykdoma tvari žuvininkystė, dėl klimato kaito žuvų ištekliai dar labiau mažės, kokiu veiksmu imsitės, kad sumažintumėte klimato kaitos e, įtaką ir pasiekmes e, žuvininkystės sektoriui. Atsakymas iš tikrųjų šios temos dar neišanalizavome pakankamai, neturime pakankamai sukaupę mokslinių duomenų. ar turite problemų su vertimu. Aš tik tai norėjau pasakyti ir pakartoti, kad neturime sukaupę pakankamai mokslinių duomenų, kad galėtume vertinti klimato kaitos įtaką jūroms ir vandenynams. Aš e, čia glaudžiai bendradarbiauju su Airijos komisare, kuri atsakinga už šią e, sritį ir pagal septintą pagrindų programą e, tyrimams yra numatyti 35 milijonai eurų ir 10,5 milijonų eurų yra skirtos konkrečiai e, šiam klausimui, yra skirti konkrečiai šiam klausimui, tai yra e, siekiant ištirti klimato kaitos poveikį jūroms, žvejybai bei e, siekiant nustatyti tinkamas socialinės ekonomijos pasiekmes pakrančių regionams, tikiuosi sulaukti artimiausių metų šios mokslinės studijos rezultatų, o remdamis dabar turimais moksliniais duomenimis Mes e, taip pat bendarbiavime su kitais e, moksliniais susivienimais, pavyzdžiui, ICES ir e, kitomis organizacijomis. Paskutinis ketvirtojo klausimų atsakymų rato klausimas tenka ponui Deivisui, prašau. Ačiū, nepaskirtoji komisarė, mes bandome apsaugoti žuvų išteklius, gerindami žuvininkystės politiką, tačiau yra paralelinis procesas tvarios. Tai, kad e, žuvų gamintojai, supermarketai nori gauti savo žuvų išteklius iš tvarių šaltinių. Kiek įsivaizduoju, apie 10 procentų žuvininkystės įmonių e, ketina priimti tik tuos išteklius, kurie yra sertifikuoti. Aišku, tai yra susiję su tam tikrais papildomais ištekliais, ir, tačiau tai gerina pasitikėjimą tarp mūsų vartotojų. Ar tas paralelinis sertifikavimo, tvar, tvarios žuvininkystės sertifikavimo procesas jums primtinas, ar jūs, ir ar jūs ketinate jį e, propaguoti? Atsakymas. Ačiū, ponė Deivis, už klausimą. Klausimas yra labai įdomus. komisaras Borgas ir mūsų generalinis direktoratas bandė propaguoti žymėjimo etiketėmis sistemą. Rezultatai dėja nebuvo labai palankus ir nėra parengtas racionalus poveikio vertinimas už atitinkamą komitetą, kuris yra atsakingas už tai, taigi neturime tokio tvirto pagrindo, bet e, bandysime tą poveikio vertinimą atlikti ir bandysime parengti minimalius kriterijus tam, kad žuvų produktai patenkantys į parduotuves būtų žymimi etiketėmis, teigiant, kad jie ir turi tvarios žuvinkystės sertifikatą. Tačiau yra dar vienas dalykas - ekologinis žymėjimas. Eko etiketė. Ir šioje srityje matome nemažai iniciatyvų. Žinau, kad e, WWF organizacija, komisija dalyvauja šiuose iniciatyvose. Taigi tų pavyzdžių turime nemažai, nemažai iniciatyvų, kur bandoma žengti dar vieną žingsnį į priekį ir mes artimai bendradarbiavome su tokiomis institucijomis, bandant parengti vieningą europinę sertifikavimo sistemą. Prašau, dėlis papildomas klausimas. Ispanija, pirmininkaujantį valstybę, irgi kalba apie ekologinę etiketę, e, e, ekologinį žymėjimą kaip vieną iš klausimų per savo pirmininkavimo laikotarpį. Tačiau man rūpi tai, kad ES nebandytų iš naujo išrast ir išradinėti dviračio ir dubliuoti to darbo, kurią daro jau tam tikros sertifikavimo tarnybos. Aš norėčiau, kad tas darbas tiesiog būtų sustiprintas, o ne dubliuojamas, ponė Damanakė. Ta sistema, kurią rengiame, yra susijusi su minimaliais kriterijais, kurie yra būtini tam, kad vartotojai gautų oficialią, oficial, oficialų sertifikatą, matytų, kad yra E, tas produktas gavęs oficialų sertifikatą. Taigi mes tikrai nebandome dubliuoti jau vykstančio darbo, galiu Jūs patikinti dėl to. Pirmininkė, dėkoju. Pone Grodus e, nori užduoti klausimą. Dėkoju, pone pirmininkė. Mūsų tvarkaraštis labai glaustas ir jūsų puikaus vadovavimo dėka dabar turime keletą papildomų minučių. Mano frakcija yra vienas narys, kuris norėtų būtinai užduoti klausimą, tačiau jam neskirtas laikas pagal tvarkaraštį. Gal galėtumėm jam skirti laiko, pasisakymo laiko. Jeigu laiko liks, taigi būtų gaila, jeigu tas narys negautų galimybės pasisakyti. Pirmininkė. Pone Grodost, aš bandau sutaupyti laiko tam, kad komisarė galėtų užsameu atsakinėti į klausimus, tačiau negaliu jums ar kuriai tai kitai frakcijai paukoti to likusio sutaupyto laiko. Nes viskas buvo paskaičiuota pagal Dehont balų sistemą ir tikrai negaliu to papildomo laiko jums suteikti, nes jeigu jūs norėsite užduoti papildomą klausimą ir kitos frakcijos užsimanys ir niekuomet nebaigsime tų klausimų. Taigi griežtai turiu laikytis nusistovėjusios tvarkos tam, kad e, klausimai būtų e, sąžiningi visoms frakcijoms pagal numatytas taisyklės. Ne viskas nuo manęs priklauso, mielai galėčiau Jums suteikti galimybę užduoti papildomą klausimą, tačiau dėja negaliu to padaryti, negaliu pažeisti taisyklių. Ponas Rivelinė. Dabar užduos klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskaitoju komisarę, kokią ketinate, planuojate politiką viduržėmio jūros regionui. Yra bendrijos reglamentai dėl bendro sužvejoti leistino kiekio, dėl tinklų akių dydžio ir panašiai, tačiau nėra kažkokios tai bendros politikos viduržėmio jūros e, regionui, nes yra daug nelegalios žvejybos, tai turi įtakos žvejybos rentabilumui. Ką galėtumėte pasakyti apie nebendrijos laivus, kurie, kurie žvejoja viduržėmio jūroje ir parduoda žuvį žymiai mažesnėmis kainomis? Pane Damanaki. Pone Rivelinė. Tiesa, kad viduržėmio jūros regiono valstybės ES um, valstybės narės turi laikytis labai griežtų taisyklių, taisyklių, kurios yra taikomos visoje ES. Ir yra konkretūs reglamentai numatyti viduržėmio jūros regiono valstybėms. Na ir aišku, norime, kad valstybės narės įgyvendintų tas taisyklės ir jų laikytųsi. Kad būtų laikomasi tam tikrų terminų ir panašiai, tačiau ne visos viduržėmio jūros regiono valstybės sureagavo į mūsų kvietimą laikytis tų taisyklių arba jas įgyvendino neteisingai. Jie nurodė sritis, kur reikalinga ypatinga apsauga tam tikrais atvejais ir pateikė reikiamos informacijos apie e, žuvų rūšių fiksavimą nustatymą ir panašiai. Taigi ta atsakomybė yra mums bendra, turime visi pasirūpinti, ką būtų galima padaryti. Ir tai yra aktualu ir žvėjams graikams. Jūs uždavėte klausimą apie žvėjus italus, kurie turi konkuruoti su žvėjais iš kitų valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungai. Na ir panašu, kad tie ne, nebendrijos valstybių žvėjai gan uh, ramiai žvejoja nesilaikydami tam tikrų taisyklių ir ką mes galime padaryti, kad jie laikytųsi mūsų nustatų taisyklių. Aišku, pirmiausia, turime daryti spaudimą tarptautinėse organizacijose, e, kur yra atstovų iš Alžyro, Libijos, kitų valstybių. Tos valstybės dalyvauja regioninėse viduržėmio jūros regiono organizacijose. Taigi tokiuose forumuose mes turime aiškiai pasakyti, kad jie privalo laikytis taisyklių. Na, o tokių valstybių kaip Marokas atveju egzistuoja susitarimai, taigi yra dar svaresnių priežasčių jiems daryti spaudimą per tuos susitarimus. Taigi, e, mūsų savo tarptautiniuose santykiuose mes turime pasirūpinti, kad valstybės laikytųsi taisyklių. Taip pat šalia to galime imtis ir gynybinių priemonių. Jeigu paaiškėja, kad egzistuoja nelegalių produktų patekimas į rinką, mes galime e, per NNN kontrolės reglamentus tą padaryti. Mes galime, aišku, numatyti paskatos priemonės, e, kai yra laikomasi susitarimų ir pasirūpinti, kad tie susitarimai dėl nelegalios žvejybos būtų tinkamai gyvendinami. Na ir žvejybos kontrolės agentūra Vygo mieste irgi turi suvaidinti svarbų vaidmenį. Uh, E, turi būti atliekama laivų kontrolė ir kad būtų pasinaudojama visomis priemonėmis, bandant užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių. Tai yra vienintelis būdas. Ponas Rivelinė, papildomas klausimas. Ačiū, e, ponia e, paskirtojo komisarė, jūsų atsakymas buvo gan miglotas. Na, jūs esate atsakinga už tai, kad būtų apginami bendrijos interesai. Ir šiandien turite aiškiai mums pasakyti, kokiu konkrečiu įsipareigojimu ketinate prisimti tam, kad būtų apginamos mūsų žvėjų teisės. Ne bendrijos žvėjų atžvilgių, tų žvėjų, kurie nesilaiko mūsų taisyklių. Jūs primate sprendimus visos Europos mastu ir Europa turi jaustis apginta, apsaugota be jokių ideologinių nusistatymų. Ką galite pasakyti, kokiu ketinate imtis veiksmų prieš Libijos žvėjus, Libijos laivus, kurie gauna paramą iš Gaddafio ir peržengia teritorinių vandenų ribas. Ar ketinate pritarti susitarimui tarp Libijos ir ES, kurį jūsų pirmtakas ponas Borgas pasiūlė aštuntaisiais metais? Atsakymas. Galiu Jūs patikinti, ponė Rivelinė, kad mes galbūt visi turime asmenių idėjų ir minčių, bet jeigu tapsiu komisare, tuomet tikrai pasitelksiu man turimas priemonės, mokslinius duomenis, dokumentus, rekomendacijas, kurias pateiks socialiniai partneriai, kurie, kurios išplauks iš socialinio dialogo. Ir jeigu tapsiu komisare, taipogi pasitelksiu ir savo generalinio direktorato pajėgas tam, kad mes galėtumėme dirbti efektyviai ir veiksmingai. Negaliu pritarti tam, kai jūs sakėte, dėl iš ankstinių nusistatymų. Teisės aktai yra labai aiškus, konkretūs ir mes turime juos įgyvendinti. Na, aš galiu asmeniškai įsipareigoti atvykti į žuvininkystės komiteto posėdžius ir taip pat pasirūpinti, kad tam tikrose susitikimuose, kuriuose dalyvauja ir Libijos pareigūnai, kad tą klausimą mes iškeltumėme ir darytumėme jiems spaudimą. Taip pat reikia žiūrėti, kaip būtų galima bendradarbiauti su kitais generaliniais direktoratais tam, kad tas rytis būtų įtraukta į tarptautinių santykių uh, srity. Reikia rūpintis, kad būtų laikomasi taisyklių, negalima taisyklių iškreipti ir tai dažnai da, tikrai daro žalą mūsų ištekliams. Mes turime tiesiog pasirūpinti, kad taip nebūtų. Dėkoju. Pone Trautman, vieną minutę. Pone paskirtoji komisarė, mūsų frakcijas iš naujos komisijos tikisi, kad bus sukurta daugiau ir geresnių darbo vietų, kad bus užkirtas kelias socialiniai atskirčiai, o taip pat, kad e, būtų užtikrinta tvairi raida. Ir čia reikia kalbėti apie dvigubą krizę. Iš vienos pusės ekonominę krizę, kurią reikia įveikti, o iš kitos pusės ekologinė krizė, pavyzdžiui, pakrančių vandenų tarša, kas labai atsiliepia tiek žvejybai, tiek ir žvejybos produktų perdirbimo pramoniai. Taigi, kokiu turite pasiūlymų ir kokiu turite inovacinių minčių, apie tai kalbėti jūsų pasisakymo pradžioje. Pane Damanakė, dėkoju, pane Tarautman, už šį klausimą. Dėkoju ir už jūsų gimtojo miesto svetingumą. Na, pilnas užimtumas yra labai svarbus tikslas, tačiau jo sudėtinga pasiekti, ypač ekonominės krizės laikais. Šio tikslo siekti daug sudėtingiau. Na, e, su ponu pirmininku Baroso ir kitų kitais kandidatais komisaro postus mes labai išsamei kalbėjome apie ekonominę krizę ir iš esmės laikomasi nuostatos, jog reikia užtikrinti užimtumą. Pasidalinsiu ir asmeninėmis pastabomis. Manau, kad e, darbo vietų sukurti nepak... neįmanoma vien tik tais ekonominio augimo dėka, nes galima e, e, už užtikrinti darbo vietą augimą be ekonominio augimo. Čia reikia specifinės užimtumo politikos. Kompetitingas komisaras dės visas pastangas šiam tikslui pasiekti, o aš aišku su juo tamprai bendradarbiausiu ir rūpinsiuosi, kad žvejybos rytyje nebūtų prarastos darbo vietos taip pat rūpinsi, kad būtų geriau paskirstytos žvejybos galimybės tam, kad būtų užtikrintas balansas šiame sektoriuje ir būtų padidintas galimybės kurti darbo vietas. Na, taisyklių žyvinkistės srityje taikymas tampriai susijęs su ekologinė krize. Ir aš manau, kad ekologinė krizė reikia spręsti kartu su ekonominė krizę. Ir aš manau, kad čia reikėtų pasitelkti jūrų politiką ir jos e, galimybės. Turime uh, skatinti naudojimas mokslinių tyrimų laimėjimais, turime skatinti pačius mokslinius tyrimus ir siekti uh, sąsajų tarp užimtumo politikos ir kitų politikos sričių. Kaip jau minėjau, minėjau galima derinti šios tris tikslus. Tai yra aplinkosauga, tvarų vystimasi bei ekonominė bei socialinė politika. Viską reikia matyti kontekste, o ne izoliuotai. Pone Trautman, turite galimybę užduoti papildomą klausimą. Dėkoju, ponė paskirtoji komisarė. Taigi, mes e, seksime jūsų darbo programą. Na, taip pat manau, kad svarbu vykdyti mokslinis tyrimus, kas leistų sukurti ekologiškai geresnės darbo vietas, daugiau darbo vietų šiame sekretorijoje ir aš manau, kad tai turėtų ne vien tik apsriboti e, pažadai šiame, šioje srityje, o tai turėtų būti konkretus politiniai pasiūlymai. Pane Daminakė, na, tikiuosi kad iš tikrųjų galėsime sėkmingai kurti darbo vietas žuvinkysės sektorėje. Susisieksiu su kompetitingu komisaru ir tikrai bandysiu ir traukti ir parlamentą į šios darbus. Tiesiog galiu dar sėki pati, patikinti, kad tam bendradarbiausiu su kompetitingu užimtumo komisaru, o kaip uh, žuvininkysės komisarė galiu pažadėti, kad uh, būsiu jūsų paslaugoms, susitiksiu su jumis čia mažiausiai tris kartus per metus ir su manimi galima bus viską aptarti. Na ir prieš svarbius politinius įvykius ir sprendimus asmeniškai informuosiu jūs jūsų komitete. Na kągi, pirmininkė, prieš pradedant paskutinį klausimą atsakymų raundą, žvinkystės komiteto vardu, ponas Mato Adrover. Dėkoju. Na, atmosferinės sąlygos yra svarbus aspektas ir į tai reikia atsižvelgti. Na ir manau, kad ir mūsų darbe turėtume tai vadovautis, juolab, kad tai tvirtinta Lisabono sutartyje. Uh, Na, mūsų ekonomikoje tradiciškai žvinkystė tenka svarbus vaidmuo ir tas vaidmuo išliks, ponė komisarė. Labai svarbu, kad visos bendrijos institucijos paremtų šį sektorių. Taigi, ką reikėtų padaryti tam, kad būtų padėta žvėjams toli nutolusiuose regionuose. Norėčiau paklausti, ar buvo padaryta vis viskas tam, kad būtų pašalintos įvairios kliūtis, su kuriomis susiduria šie regionai savo vystimasi srityje. Ir kaip ketinate paremti žvinkysės ir žemės ūkio sektorį tose sunkiai pasiekiamose regionuose, ponė mato reglamente numatytos specialios nuostatos sunkiai prieinamiems regionams. Na, iš tikrųjų, didelis atstumas iki Europos centro sukuria tam tikrus sunkumų. Pradėtos naujos programos, jūs jie beje, ją minėjote, yra ta Poseidon, nes programa jau pradėta, ji bus tesiama ir pagal ją yra numatyta skirti finansinę paramą tų ypač sunkiai prieinamų regioni, e, geografinių regionų gyventojams. Taip pat yra numatytos išskirtinės taisyklės reglamentuojančios išskirtinę prieigą prie bendrijos vandenų šių regionų gyventojams. Na, ir tos 12 jūrmilių E, ypač labai svarbios smulkiai žuvininkystiai. Į tai bus atsižvelgta. Nu, dėl papildomos finansinės paramos šiems regionams, tai aišku, galiu pasakyti, kad galime diskutuoti apie tai, kai kalbėsime apie naują finansinę perspektyvą. Ir kai tai bus įmanoma, mielai atsižvelgsime jūsų pasiūlymas. Na, pažiūrėsime, ar akvakultūroms galėsime skirti lėšų. Jei tai bus įmanoma, tai aišku, įvertinsime visas galimybės. Tačiau pagal dabar turinės finansinės galimybės papildomų lėšų negalime skirti. Na, galbūt galima būtų pagalvoti apie geresnį bendradarbiavimą su šiais geografiškai nutolusiais regionais. Pavyzdžiui, galėtume pakviesti šių regionų atstovus, administracijos atstovus, kai bus kalbama apie bendro žemės ūkio politikos peržiūrą ir galbūt šiems regionams taip pat galima būtų įdėkti e, regionės patiriamasis tarybas. Na, kaip tai konkrečiai atrodys, kiek tokių regionų atstovų pakviesime ir panašiai, na tai dar tai parodys ateitis. Na, o aš asmeniškai e, gerbsiu Europos teisingumo teismo sprendimą. Man rodus, jas esate iš Kanarų salų, bet rodos kitas salynas kreipėsi dėl šio klausimo į teisingumo teismą. Na, taip, ši sistema mums iš ties labai svarbi. Na, dėja neišgirdau, kad tai, ką, to, ką sakėte pabaigoje. Kaip ten bebūtų, šios, šie tik klausimai svarbus, tačiau kai kalbame apie Paseidonų programą ir nuo skaičius, kurie, tai tai yra problema. Na, pažiūrėsime, ar tikrai pavyks atrasti atsaką į šias problemas, nes tai ypač labai svarbu ES pakraščių regionams. Šios lėšos e, yra skiriamos pagal daugiametę programą, jos nėra išaldytos ir patys regionai tas lėšas atitinkamai naudoja. Taigi programa vyksta, ji negali būti keičiama šiuo metu, mes turime galvoti, e, kokiu naujoviu dėkti, pradedant naujas programas įgyvendinti. Dėl išskirtinės prieigos prie e, šių regionų teritorinių vandenų. Egzistuoja atitinkama tvarka, jos laikomasi e, ir Azorai priėmė tinkamą sprendimą, kurį mes tačiau turėsime gerbti. Ponas prisėdo dabar vieną minutę. Klaus. Pone kandidatė, aš e, žinau, iš tikrųjų labai vertinu jūsų patirtį ir atsakymus. Bendra žankistės politika turi skatinti europinę integraciją. Galbūt jūs galėtumėte savo darbe atsižvelgti taip pat ir į tai, kad e, mūsų žvejybos laivynas žvejoja trečiųjų šalių vandenyse ir todėl e, reikia siekti, kad būtų e, vienodais pagrindais traktuojami mūsų žvėjai ir trečiųjų šalių e, žvėjai, ypatingai tie, kurie žvėjoja mažais žvejybos laivais. Ačiū už Jūsų klausimą apie ES žvejybos laivyno žvejojimą tarptautiniuose vandenyse maždaug 450 žvejybos laivų e, žvejoja tarptautiniuose vandenyse pagal pasirašytas tarptautinės sutartis. Iš viso tokių laivų e, yra 5800 ir tai susijęs su mūsų dalyvavimu įvairiose regionėse E, žvejybos asociacijos ir organizacijos e, šį laivyną ir jo darbuotojus reikia atitinkamai e, saugoti. <clears throat> Mes mėginame atsižvelgti į atitinkamus ES teisės aktų tarptautinius aspektus ir bendradarbiauti su savo partneriais, kurių iš viso yra 150, siekdami užtikrinti mūsų žvėjų teisės ir e, turime taip pat siekti, kad atitinkamos nuostatos ir e, žvėjų teisės ypatingai uh, būtų mm, taikomos ir saugomos smulkiųjų žvėjų atžvilgių, ypatingai e, tose regionuose, kur 90 procentų žvejybos laivyno sudaro maži laivai. Tokiu būdu mes e, prisidedame prie žvėjų išlikimo, taigi e, čia reikia pažiūrėti lankščiai į egzistuojančią situaciją, taip pat skiriant ir uh, E, tam tikrą specifinį finansavimą skirtą mažų žvejybos laivų, žvejybos įrangos atnaujinimui, naujų technologijų dėgymui tam, kad e, žvėjai galėtų pasiekti geresnių savo darbo rezultatų. Papildomam klausimui 30 sekundžių. Ačiū labai štai, kad atkreipėte dėmesį į tai, e, jog <clears throat> es laivai žvejoja ir trečiųjų šalių e, vandenyse. Aš esu kilęs iš regiono, kuris priklausomas yra smarkiai nuo žvejybos ir aš manau, kad reikia tokių regionų interesus atsižvelgti. Pone Damanakė, norėtumėte reaguoti? Tik vieną sakinį pasakysiu, pabaigdama e, anksčiau pradėtą mintį, savaime suprantama, mes analizuosime problemas susijusias su e, žvejyba e, tarptautiniuose vadmenyse, taip pat atkreipsime dėmesį į piratavimo problemas, e, taip pat ir į krovininių laivų problemas pagal Atalantą programą. Ispanija yra išsiuntusi atitinkamą delegaciją, kuri rūpinsis tiek krovininių laivų, tiek žvejybos laivų apsaugą. Ačiū, sako pirmininkė. Paskutinis klausimas šiame e, rate yra skirimas ponai Cukalas. Norėčiau taip pat pasveikinti ponę kandidatę ir padėkoti už jūsų likščiolinius atsakymus. Džiaugiuosi <clears throat> tuo, e, kad e, Už šią sritį bus atsakingas žmogus turintis politinio, parlamentinio darbo patirties. Norėčiau šiek tiek pratesti pono Milaną anksčiau užduotą klausimą. Taigi klausimas susijęs su uh, tuo, kad akvakultūra turi neigiamą poveikį aplinkai ir turizmui. Ir e, tačiau E, turime nepamiršti ir šioje srityje dirbančių žmonių e, problemų, kokių priemonių imsitės siekdama užtikrinti e, ilgalaikę ir tvarę akvakultūros plėtrą, kuri dėrėtų taip pat ir su aplinkosauginėmis nuostatomis ir siekiais. Poniai Damanakė, prašome atsakyti. Ačiū, ponė Cukalas, <clears throat> noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, akvakultūrą iš tikrųjų galima derinti su e, tvariu vystimusi ir tikiuosi, kad sugebėsime to pasiekti, bent jau mokslininkai to tikisi ir jeigu jie taip mano, kad tai yra galima pasiekti. Ir e, yra moksliškai tą įrodę, tai mes galime pabandyti perkelti visą tai į praktiką nustatydami atitinkamus kriterijus ir sąlygas, kurių reikia laikytis, taip pat kaip ir laikytis galiojančių sutarties nuostatų. Taigi mes pabandysime išanalizuoti galimybės e, akvakultūrą vystyti nekenkiant aplinkai. Taigi e, kartu su aplinkosaukos generaliniu direktoratu aš šiuo klausimu ketinu bendradarbiauti, siekiant vykdyti nuoseklę akvakultūros politiką, taip pat įtraukiant į šios procesus ir Europos parlamentą mes priimsime atitinkamas priemonės e, siekdami šių tikslų, sieksime jas įgyveninti. Jūs e, <clears throat> kalbėjote apie ekologinę akvakultūrą tai yra susiję su e, žuvų e, pašarais, e, kuomet žuvis nėra šeriamos gyvulinės kilmės, o tik augalinės kilmės pašarais. Taigi, tai taip pat prisideda prie akvakultūros kokybės gerinimo. Mes analizuosime įvairias su šias rytimis susijusias galimybės dėl bendradarbiavimo arba sąveikos tarp akvakultūros ir turizmo. Manau, kad egzistuojant tam tikroms sąlygoms galima šios du sektorius tarpusavį suderinti. Mes visą laiką kalbame apie integruotą teritorinį planavimą, taip pat apie integruotą jūrų politiką. Taigi šiomis priemonėmis galima pasinaudoti, atsižvelgiant tiek į turizmo, tiek į akvakultūros specifinius ypatumus. 30 sekundžių papildomam klausimui. Norėčiau jums. Uh, dabar paspęsti tokius nedidelius spastus. Jūs kalbėjote apie mokslinio tyrimų rezultatus ir apie tai, kad būtina naudotis e, naujomis technologijomis akvakultūros sektorėje. Kokių veiksmų čia ketinate imtis? Atsakymas. Taip, ponė Cukalas, moksliniai tyrimai yra svarbu. Žinau, kad jūs esate daug patirties sukaupęs šioje srityje, tačiau turimi finansiniai ištekliai šiam sektoriui nėra pakankami ir mes negalime skirti daug lėšų moksliniams tyrimams. Pirmiausiai jie yra naudojami įces e, remti e, ir veiksmų laisvė dėl to mūsų yra ribota, negalime užsakyti specifinių su akvakultūros sektoriumi susijusių mokslinių studijų, tačiau aš stengsiuosi ieškoti galimybių pagal penktą mokslinio tyrimų pagrindų programą kartu su e, atsakingais e, komisarais už kitas sritis papildomų finansavimo galimybių. Ačiū labai. Dėkoju mums dar. Mes sutaupėme vieną minutę. Bet aš labai griežtai kontroliuosiu transporto komiteto narių pasisakymą, kuriems teko dar vieną minutę daugiau. Na ir tą papildomą minutę aš paukosiu komisariai, taigi nesiskūskite, mes labai gerai jūs priemėme šiame komitete. Uh, Taigi, pirmiausia, viena minutė skiriama kolegai Kumutsakus. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu pirmasis, e, kalbantis transporto komiteto vardu, norėčiau pasveikinti poną, ponę Damanakį. Pone Damanakį, labai džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote apie tai, jog reikalinga uh, tvirtai bendradarbiauti visai visiems komisijos nariams ir komisijai su parlamentu. Nekartą tą minėjote, turiu pripažinti, kad manęs tai nestebina, juolab, kad e, ilgą laiką dirbote Graikijos parlamente. Kalbėdama apie integruotą jūrų politiką ir taip vadinamąją mėlynąją septintųjų metų knygą, e, tuos dalykus komentavote įžanginėje kalboje, bet norėčiau, kad konkrečiau pakomentuotumėte. Praėjus dviejams metams po tos knygos pristatymo Kokius trūkumus jūs išvelgiate ir kokie yra įgyvendinimo terminų dėlsimai ir kokie bus jūsų prioritetai? Dėkoju. Pone Damanakė, jums dvi minutės. Ačiū, ponė Kumutsakos. Labai džiaugiuosi, kad uždavėte klausimą apie integruotą jūrų politiką ES. Tai yra pirmasis klausimas, šią temą ir tai yra visiškai natūralu, kadangi tai yra nauja politika. Taip pat jūs kalbėjote ir apie žalėją knygą, mėlynąją knygą, kurias mes jau įgyvendiname. Norime pasirūpinti, kad vyktų tinkamas bendradarbiavimas komisijos, tarp komisijos komisarų, kad būtų tam tikros sinergijos, nes integruota jūrų politika, jeigu ji bus tinkamai gyvendinama, yra susijusi su įvairių generalinių direktoratų ir komisarų bendrų darbu. Transporto generalinis direktoratas, aplinkosaugos, taip pat Relex generalinis direktoratas, vidaus rinkos generalinis direktoratas bus įtraukti į šitą darbą ir taip pat kiti, kitos tarnybos, kadangi jie visi įtraukti yra bendrąją, į bendrąją jūrų politiką. Koks būtų mano vertinimas? Aš e, panaudočiau vieną žodį - padrasinantis būtų mano įvertinimas, kadangi yra jūrų erdvinis planavimas. Dabar perėsiu prie anglų kalbos. Taigi egzistuoja erdvinis jūrų planavimas. Taip pat yra integruota jūrų stebėsenos sistema, kuri bus labai labai reikšminga. Taipogi egzistuoja vairios programos apie sukauptas žinias, sukauptų žinių panaudojimą ir mes jomis pasinaudosime. Na ir jūrų, taip vadinamasis jūrų atlasas, apie kurį jūs kalbėjote ir apie kurį aš užsiminiau. Tai yra labai ambicingas planas ir mes tikimės kad tas planas bus paskelbtas kitais metais. Ir 2010 metais e, jūrų atlasas bus parengtas, europinis atlasas, kuriame atsispindės vis, visi mūsų, visos mūsų jūros ir visi sukaupti duomenys. Na ir aš įsivaizduoju, kad jūs irgi pripažįstate, kad tas jūrų atlasas bus labai reikšmingas ne tik žuvininkystės, bet ir transporto politikoje, taip pat aplinkosaugos politikoje Taigi jis bus naudingas visiems ir tikiuosi, kad kitą pavasarį aš jau galėsiu konkrečiai paskelbti apie e, tą jūrų atlaso projekto pradžią. Papildomas klausimas. Ačiū. Savo atsakymę. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikalinga bus bendradarbiauti su kitais generaliniais direktoratais, su kolegomis komisarais. Uh, ypatingai kalbant apie jūrų transportą. Ponas Kalas bus atsakingas už šią politikos sritį. Ar jūs nes, nebūkštojate, kad gali persidengti kompetencijos sritys ir kaip ketinate išspręsti bendrus klausimus, pavyzdžiui, turiuomenyje uostus. Uostai yra labai svarbus tartutiniai priekybai jūrų transporto srityje, tačiau tai yra ir na, tranzito elementas, kalbant apie žemininkystės politiką konkrečiai. Atsakymas, aš tikiuosi, kad tokių e, konfliktų ne, ne, nepasitaikys. Aš pasistengsiu artimai bendradarbiauti su komisaru Kalas. Na, o komisaras atsakingas už IMP yra grupės pirmininkas, grupės, kuri rūpinasi tos politikos įgyvendinimu, bandant išvengti funkcijų persidengimo. Taigi mes ir toliau dirbsime tos institucijos rėmuose, kad vyktų glaudus bendradarbiavimas. Ir mes išgyvename gan svarbų kritinį momentą ir negalime sauliaisti konfliktuoti arba minti kažkam ant kulnų. Tikrai neketinu tą daryti. Uh, 1200 uostų egzistuoja Europos Sąjungoje, taigi aš, kiek tai liečia žuvininkystės politiką, bandysiu pasirūpinti tas rytimi ir įsivaizduoju, kad ponas Kalas, kiti komisarai, kuriems patenka, tenka, kurių, kurių kompetencija patenka šis rytis, irgi tą patį darys. Pone Tikau, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, aš čia esu. Paskirtoja komisarė, 2007 metais, kai ES įstojo Bul Bulgarija ir Rumunija, ES gavo prieigą prie Juodosios jūros. Tai yra labai svarbus išteklis, aišku, ir Dunojaus upė, kuri mus sujungia su Juodąją jūrą. Kokių ketinatės imtis priemonių tam, kad Juodoji jūra geriau būtų integruota į bendrąją žunkystės politiką? Kokių turite planų Juodosios jūros baseino atžvilgiu? komisijos tinklapyje žuvinkystės ir jūrų reikalų skirsnyje nėra, kalbame apie jokius planus, nėra minimi. Nėra minima, minimas juodosios jūros koridorius ir aš manau, kad tą problemą reiktų ištaisyti. Nesu susipažinusi su tą informaciją, kurią man pateikėte. Dėkoju už ją. Aš patikrinsiu, pasitikrinsiu su savo generaliniu direktorato kolegomis, pažiūrėsime, koks būtų geriausias būdas tą problemą išspręsti. Juodosios jūros klausimas yra labai aktualus. Tai yra rimta tema ir didžiulė atsakomybė, nes tai yra pakankamai nauja mums sritis. Yra dvi valstybės - Rumunija ir Bulgarija, kurios bando vykdyti kažkokią politiką. Ir kiek žinau, tik dviejų žuvų rūšių atžvilgių mes taikome bendrąją politiką žvejybos valdymo politiką. Tik tai dviejų žuvų rūšių atveju taip yra. Ir apmaudu, nes na, aplink Juodąją jūrą yra ne tik dvi šios šalys, yra didžiulės valstybės kaip Ukraina, Rusija, uh, Turkija turinčios didžiulę įtaką ir aš pareikalavau skaičių, mane informavo, kad 85 procentai laimikių juodojoje jūroje yra sugauna, sugaunami Turkijos laivų ir, aišku, tai nėra ES laivyno dalis, taigi mes turime veiksmingai su jais bendradarbiauti, jeigu norime pasiekti geresnių rezultatų. Bulgarija, Rumunija ir Turkija yra atstovaujamos bendrajame žuvininkystės komitete Viduržėmio jūros regionui. Taigi tame forume mes galime išspręsti tam tikras problemas. Na, o jūs klausėte, kaip būtų galima bent, aktyviau bendradarbiauti Juodosios jūros regione. Yra keletas būdų, vyksta ekonominis bendradarbiavimas, kuriame dalyvauja ir ES su visomis Baltijos, atsiprašau, Juodosios jūros valstybėmis ir tas bendradarbiavimas yra gan sėkmingas. Tačiau yra ir kitų būdų su tomis valstybėmis bendradarbiauti, bet aš tikrai pasidomėsiu šiuo klausimu aktyviau. Ir tikrai nepasieksime sėkmingų rezultatų, jeigu neįtrauksime kitų valstybių. Tik dvi šalys nieko nepasieks, nes tai yra didžiulė jūra ir su ja yra susiję ir geopolitiniai klausimai, energetika ir visi kiti klausimai. Pone paskirtoji komisarė. Tikiuosi, kad jūs būsite mūsų sąjungininkė, rengiant Dunojaus upės baseino strategiją. Kalbant apie bendrąją jūrų politiką, na, kalba neina vien tik tai apie žuvininkystę, nes ir jūrų politika yra labai svarbi. Kokių ketinate imtis priemonių tam, kad būtų plėtojami jūrų uostai ir taip pat upių uostai jūrų te teritorijose, jūrin, jūriniuose regionuose ir pakrančių turizmas. Man yra aktuolus. Yra valstybių, kurios bando padaryti jį rentabilesniu, kitos sieja su regioniniais plėtros tikslais. Taigi, kokių planų turite tam, kad integru... ja, ja, tai būtų įtraukta integruota jūrų politika, nes tai yra horizontalus klausimas. Jūs kalbėjote apie Dunojaus upę ir Nojaus upės baseino plėtrą. Tai nėra mano atsakomybė, šis rytis e, patenka į regionės plėtros e, kompetenciją. Aišku, mes domime šiuo klausimu, nes, na, kalbant apie taršą, 50 procentų fosforo juodojoje jūroje patenka per Dunojaus upę. Tai yra 50 e, procentų viso fosforo. Ir jeigu mes norime kalbėti apie juodosios jūros ekologiją, aišku, turime e, išspręsti ir e, upių baseinų problemas, tų upių, ypatingai kurios įteka į juodą į jūrą. Taigi aš manau, kad mūsų politika bus naudinga, kadangi bandysime įvesti integruotą jūrų valdymą. Jeigu bus įdėkta integruota jūrų stebėsenos sistema ir teritorinis jūrų erdvės planavimas, tuomet mes galėsime imtis tam tikrų veiksmų ir na, nedubliuoti jų. Taip pat galėsime atlikti geria... tyrimus ieškant geriausių įmanomų rezultatų. Dėkoju. Pone Bilbao. Ačiū, ponė Damanakė, už aiškumą ir atvirumą. Sutinku ir pritariu decentralizavimo politikai, kadangi protokole Lisabono starties protokole būtent ir apie, apie tai ir kalbama, kalbama yra apie subsidiarumą. Jeigu kalbėtumėme apie jūrų žmonių laivų saugumą, jūs palėtėte susitarimų su trečiosiamis valstybėmis testinumą. Ir čia matome labai daug problemų susitarime su Somaliu ir taip pat e, žvejyba Indijos vandenyne nes ten yra daug baskų laivų, kurie dėja dabar dažnai yra susiduria su piratais Indijos vandeninę ir norėčiau Jums užduoti klausimą. Atlanta operacija skirta tik tai priekybinių laivų apsaugai. Ar nebūtų įmanoma tos operacijos išplėsti ir taip pat užtikrinti apsaugą ir žvejybiniams laivams Indijos vandeninę? Pone Damanaki, atsakykite, o transporto, kolegų iš transporto komiteto prašau laikytis jiems e, kalbėti skirto laiko. Prašau, ponė Damanakė, jums dvi minutės. Pone Bilbao, norėčiau atsakyti jūsų klausimą, teikdama, kad Europos Sąjunga turi pasirūpinti, kad žvejybiniai laivai galėtų saugiai žvejoti, ypatingai netoli Somalio krantų. Būtent to ir siekiame per tarptautinius susitarimus ir manau, kad mūsų žvėjai nori tokių susitarimų ypatingai, kadangi jie mano, kad tokiu būdu jų saugumas padidės. Piratavimas yra sudėtingas klausimas. Baskų laivai, apie kuriuos kalbėjote, jeigu teisingai esu informuota, tai reiškia, kad yra 273 jūreiviai dabar patekę į piratų rankas. Tai yra daug, didžiulis žmonių kiekis, pagalvokime apie jų artimuosius ir tas kančias, kurias tenka jiems išgyventi. Na ir valstybės narės bando ieškoti šios problemos sprendimų. Aš nusinčiau atstovus į Atalantos operacijos štabą Junktinėje karalystėje. Bandome sustiprinti veiksmų koordinavimą. Na, o tokios valstybės kaip Prancūzija ketina laivams skirti eskortavimą. Būtent, kad tuos laivus lydėtų um, eskortuojantys laivai, kuriuose būtų įtaisyta tam tikra ir karinė įranga, kad jie turėtų ginklus. Na ir reikia pasižiūrėti, kaip reguliariai būtų galima užtikrinti tokių laivų saugumą ir apsaugą. Pane Bilbao, trumpai prašau. Ačiū. E, pone pirminkė, aš norėjau Jums e, padėkoti už atsakymą ir paprašyti, kad būtų atsižvelgiama į parlamento poziciją, kai kalba eina apie Atalantos misijos išplėtimą, įtraukiant ir žvejybinių laivų apsaugą. Pone Damanakė, ar norite atsakyti? Ne? Puiku. Tuomet periname prie pono Tusas. Vieną minutę. O dievinis charakteras. Na kągi. Laivų, laivybos transportas turi tarptautinį pobūdį. Ir todėl mums reikia atitinkamai veikti tarptautinį jūrų organizaciją, jungtinių tautų kontekste. Na ir tai yra labai svarbios prielaidos sėkmingai jūrų transporto politikai vykdyti. Labai svarbu, kad tiek bendrijos, tiek ir valstybių narių jūrų politika e, leistų užtikrinti mūsų žvejybos sektoriaus konkurencingumą. Čia kalbėčiau apie mokestinės lengvatas, kabotažo nuostatas. Uh, taip pat laivų statybos įmonių pelno tvarkymą. Na ir tas pelnas augo labai greitai, kai tarpu buvo atleidžiami žmonės dirbantis laivybos sektorėje. Be to darbo sąlygos gerokai suprastėjo ir žmonių gyvybei neretai grėsia grėsmė bei teršiama teršiamos jūros. Na ir dėl viso to buvo padaryta didelė žala, juolab, kad šiame sektorėje dirba ypač pažeidžiami gyventojai jų sluoksniai. Taigi valstybės narės, 27 valstybės narės sudarė sutarimą dėl mokestinių lengvatų laivybos įmonėms. Kaip jūs į tai žiūrite? Na, jūs neturėsite galimybos užduoti papildomą klausimą, nes, nes jūsų klausimas buvo toks ilgas. Negaliu pritarti kolegai tik dėl, kad iš tikrųjų reikia taikyti tarptautinę jūrų teisę, o tarptautinė jūrų organizacija čia vaidina pagrindinį vaidmenį, tai turime gerbti ir turime kiek įmanoma uh, tampriau bendradarbiauti su šia organizacija. Tačiau aš nematau jokio prieštaravimo, toks bendradarbiavimas yra naudingas. Na ir kartu tai leidžia ir mums vystyti integruotą jūrų politiką ir jūrų transporto politiką. Aš nenorėčiau čia dabar gilintis į ekonomikos ir mokesčių politikos klausimus, na, komisija mes vadovavomės kolegiškumo principu ir nesikišiu kolegų, kitų kolegų prerogatyvos rytis, bet aišku turiu galvoti apie e, transport, jūrų transporto darbuotojų apsaugą, žvėjų apsaugą. Bet vėlgi, dėl kompetencijų paskirtimo negaliu atsakyti tam tikrus jūsų iškeltus klausimus. Tiesiog priminsiu, jog atkreipiau dėmesį į naują dialogą su profesinėmis sąjungomis. Kol kas e, žvejybos bei jūrų transporto sektoriuje nebuvo tokio dialogo su profsąjungomis ir aš manau, kad dialogas būtų naujas ir labai geras dalykas. Taip pat bus naujos jūrų tarptautinės organizacijos nuostatos, yra parengtas naujas susitarimas šios organizacijos kontekste, tačiau nei viena valstybė narė šio susitarimo dar nepasirašė. Ir šios rytie aš ketinu bendradarbiauti su kitais kompetitingais komisarais, be kitako socialinių reikalų komisaru norėčiau pasitaisyti. 30 sekundžių uh, papildomam klausimui. Na, nenorėčiau bombarduotis klausimais iš srities, kuri nėra jūsų kompetencijos sritis, tačiau man labai svarbus žmonių gyvybės jūroje ir jūrų aplinkos apsaugos klausimas. Nuo 90-mečio uh, viduržėmio jūros regione ir Baltijos jūros regione e, vis įvykdavo milžiniško masto laivų katastrofos, dėl kurių būdavo smarkiai teršiama aplinka. Taigi, kaip jūs ketinate ateityje užkirsti kelią tokioms laivų katastrofoms? Taip, pirmiausia, norėčiau atkreipti dar sikidėmėsi į kalgiškumo principą komisijoje. Aš tikrai dėsiu visas pasangas, tačiau vis dėlto kolegiškumo principo reikės laikytis. Bandysime išvengti tokių laivų katastrofų. Aš čia dabar nesigilinsiu į uh, jūrų saugos paketo klausimus. Erika programa čia paminėta, o už transportą tikriausiai atsakingas kolega Kalas, taigi tai peržengia mano kompetencijos ribas. Dabar, ponė Rasbach, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jeigu esi 31 sąraše, tai tiesą sakant visi geri klausimai užduoti, tačiau norėčiau sugrįžti prie pakrančių žvejybos. Ir Na ir žvejyba mažais laivais pakrantėse yra palankiai aplinkai, jį leidžia sukurti naujas darbo vietas. Taip pat žuvis yra iškraunamos vietos uostas ir tai taip pat leidžia sukurti darbo vietų. Taigi norėčiau paklausti, ar esate numatę skirti kvotas pakrančių žvejybai, ypač galvojant apie socialinius, ekologinius aspektus, tai svarbus dalykas. Na ir galbūt esate numatę sukurti maršrutus netoli pakrančių. Gal, atsiprašau, galbūt galėtumėte sukurti apsaugos zonas jaunoms nesubrendusiams žuvims pakrančių zonose, ypač vėjo jėgainių zonose. Taip, svarbu apsaugoti tas nesubrendusias žuvis, nes jeigu jos negrįžta į savo gimtas vietas ir neneršia, tai po to mes prarasime apskritai žuvų išteklius. Na ir čia labai svarbios politinės išteklių apsaugos priemonės. Siekdami apsaugoti išteklius turime sukurti tas reprodukcinės zonas ir turėtume raginti valstybės narės nustatyti atitinkamas nuostatas šioms reprodukcinėms zonoms apsaugoti. Taip pat turėtume pagalvoti apie žvejybos ribojimus uh, tais laikotarpiais, kai žuvis yra dar jaunas ir saugotinas, reikėtų pagalvoti, kaip kartu su valstybėmis narėmis galėtume elgti sistemingai. Valstybės narės galėtų toliau perskirsyti mūsų skirtas kvotas. Mes jas skiriame centrinį būdu. Na ir aišku, valstybės narės galėtų atsižvelgti jūsų pasiūlymą ir tas kvotas pakrančių regionuose galima būtų skirstyti taip, kad būtų paremiama smulki žvejyba. Mes pagalvosime, ką galėtume nuveikti centriniu lygiu, kad, pavyzdžiui, būtų sukurtos priemonės, be kitako ir finansinės paskatos, kurios leistų reformuoti šią sritį. Iš tikrųjų svarbu, kad turėtume mažus modernius laivus, kurie galėtų panaudoti naujas modernes technologijas, kurios žinotų, kokias rušis joms galima gaudyti, taip pat, kad turėtume visus duomenys apie išteklių dydį, apie išmetimus, kurių reikėtų vengti ir manau, kad viso to dėka galėtume pasiekti gerų rezultatų. Dėkuoju, sako pirmininkė. Ar turėtumėte papildomą klausimą? Taip. Na, mes kalbėjome apie jaunų žuvų apsaugą bei mažus žvejybinius laivus. Norėčiau užduoti štai, dar štai kokį klausimą. Ar ketinate siekti, jog būtų nebeišmetamos žuvis, o žuvis būtų visos sugautos žuvis būtų iškraunamos. Ir tai aišku reikštų, kad būtų peržiūrėta visa kvotų teikimo sistema. Ar turite kažkokį sprendimą šiai problemai? Nes jūs dabar čia kalbėjote apie labai teigiamą patirtį iš Danijos, ponė Rosbach. Na, Danija iš viso uždrausta išmesti žuvį. Na, mes viską žvelgėme šiek tiek atsargiau, nes kai kuriuose valstybės narėse šią nuostatą taikyti būtų sudėtingiau. Dėl išmetimo, tai mes draudžiame išmesti smulkės žuvis ir gaudyti didesnės, už kurias galima būtų gauti didesnę kainą. Na ir vykdant reformą, numatytą žalioje knygoje, tai aišku, visa išmetimo sritis, visa kaip tema yra labai svarbi, labai teisingai ją palėtėte. Ir galbūt išmetimus rytie reikėtų siekti veiksmingesnės politikos. Tarkim, jeigu konkreti žvejybos įmonė žvejoja tik tais vieną žuvų rūžį, tai reikėtų taikyti priemonės, kurios leistų uh, ar verstų panaudoti labai selektyvius tinklus, specifinius tinklus ir naudoti tokius tinklus būtų mažiau sugaunama netinkamų žuvų ir būtų mažiau išmetimo. Tačiau jau ir praeitėje tokia problema buvo sudėtinga spręsti. Na, išmetimai yra nemoralūs ir tai kenkia žuvų ištekliams ir tikrai nereikėtų taikstytis su išmetimais. Na kągi, ir dabar ponas Degrandas, paskutinysis pagal sąrašą. Pana kandidatė, transporto politikos srityje mes pasiekėme tiek sėkmės, tiek patyrėme nemažai nesėkmių pastaruoju metu. Ir e, pagrindinė nesėkmė buvo ta, kad valstybės nesugebėjo susitarti dėl vieningos politikos. Jūrų uostai šiuo metu yra tapę didžiulėmis intermodalinėmis platformomis, ar jūs ketinate vykdyti tam tikrą e, jūrų uostų, uostų veiklos e, liberalizavimo politiką? Atsakymas. Uostų politikos ekonominiai aspektai ir e, taip pat nuosavybės klausimai nepriklauso mano kompetencijos sryčiai. Ja kūruoja transporto komisaras, taip pat ir transporto komitetas, tačiau yra svarbu užtikrinti tarpusavio ryšius ir sąsajas tarp integruotos jūrų politikos ir saugumo, uostų saugumo politikos bei tinkamo uostų naudojimo politikos. Privalome užtikrinti didesnį skaidrumą. Šioje srityje Aš stengiausi gauti kaip įmanoma daugiau informacijos apie atitinkamus e, transporto e, srities transporto komisaro kūruojamus planus. Mes šį klausimą aptarėme e, kandidatų į komisarus kolegijoje taip pat ir aš galiu taip pat vadovautis pono Baroso gairėmis, o jis teigia, kad per artimiausius metus visa komisija, taip pat ir aš kaip <clears throat> žuvininkystės komisarė, e, turėsime pareikšti savo nuomonę dėl e, nacionalinės paramos teikiamos uostams, siekiant užtikrinti visuotinės svarbos paslaugas ir jų e, teikimą, tačiau e, atskidama jūsų klausimą galiu tik tai pabrėžti, kad negaliu kištis į kitų komisarų kūruojamos rytį. Papildomas klausimas, ačiū pirmininkė, ačiū už atsakymą, dėje yra taip, kad e, bent jau aš arba galbūt ir daugiau kolegų nelabai žino, kur uh, baigėsi jūsų įgaliojimai ir kur prasideda transporto komisaro įgaliojimai. Aišku, aš e, raginu jūs bendradarbiauti su kitais komisarais siekiant e, teikti naujų idėjų tam, kad ES politika jūrų srityje taptų ilgalaikė ir tvari ir kad būtų e, liberalizuota jūrų uostų veiklos e, situacijas. Galiu tik Jums pritarti, mums reikia aiškiai atskirti kompetencijos ir įgaliojimų sritis, tačiau iš tikrųjų neižvelgiu jokios problemos e, siekiant bendradarbiauti su kitais komisarais. Bendradarbiavimas buvo vykdomas ir <clears throat> per pastarąją kadenciją e, ir buvo sudaryta dešimties komisarų darbo grupė, e, kuriai vadovavo ponas Borgas ir joje buvo svarstami visi įmanomi klausimai. Tikiuosi, kad ta institucija, ta darbo grupė komisarų galės dirbti ir toliau. Ir jeigu išreikšite man savo pasitikėjimą, tai aš galėsiu ateityje šiai komisarų grupiai vadovauti, e, siekiant išvengti įvairių dubliavimus ir įvairių, įvairių konfri, konfliktų. Todėl aš manau, kad e, atskiros komisijos tarnybos, atskirų e, komisarų turėtų atskirų komisarų kūruojamas turėtų tarpusai bendradarbiauti ir nekaišiuoti viena kitai pagalių į ratus. Ir tik tokiu būdu mes pasieksime geriausių rezultatų. Svarbu yra ne atskirti atskiras e, kompetencijų sritis, tačiau svarbu yra e, vykdyti tokią jūrų politiką, kurią visi galėtume didžiuotis. Pirmininkė, ačiū labai. Baigėme diskusijas taip, kaip numatyta, laiku. Aš buvau pakankamai griežta, tačiau turėjome, privalėjome laikyti savo įsipareigojimų. Dabar dar belieka tik tai galimybė suteikti septyniams minutėms laiko kandidatį baigiamajam pasisakymui, jeigu ji tų pageidauja. Po to mm, norėčiau paminėti, kad pusę dviejų sustiksime salėje N1.5. Pirmininkė vicepirmininkai, frakcijų atstovai, koordinatoriai, sustiksime ir įvertinsime šių klausimų rezultatus. Pone kandidatė, jums žodis. Ačiū labai, pone pirmininkė. <clears throat> Ačiū <clears throat> už uh, vadovavimą šiems klausimams. Dėkoju parlamentarams už užduotus klausimus. Ir uh, Dėkoju tiems, kurie negalėjo paklausti, tačiau atidžiai klausėsi atsakymų. Iš tikrųjų, šie klausimai nėra formalaus pobūdžio. Ir sakau tą nuoširdžiai, dėkoju už e, jūsų klausimuose e, paliestas įvairias sritis ir už man suteiktą galimybę konstatuoti, kad neveltui ruošiausi per pastarosius mėnesius e, vadovauti šiai e, sryčiai, nes pasirašymo laikotarpiu vis tik tai turėjau daug techninio pobūdžio informacijos išanalizuoti, tačiau sugebėjau suprasti, kad e, e, savo darbę turėsiu vadovautis tam tikrą vidinę logiką ir jeigu puikiai suvoksiu savo tikslus, tai tai man smarkiai palengvins darbą. E, jūsų užduoti klausimai ir sakytos mintis bus įtrauktos į vykdomą žuvininkystės politikos reformą. Komitetas jau yra paskelbęs e, savo pranešimą dėl būsimosios žaliosios knygos ir <clears throat> tame pranešime e, bei jo pakeitimuose taip pat atsispindės ir baigiamosios žaliosios knygos nuostatos. Manau, kad mes turime pakankamai aukštai išsikelti kartelę, savo nes 2010 metai yra rūšių įvairovės metai ir e, privalome bent jau nenuvilti mūsų piliečių siekdami išlaikyti e, savo planetoje rūšių įvairovę. Didžiąją dalį e, Žemės paviršiaus sudaro uh, vanduo, todėl mums tenka didžiulė atsakomybė. Dėl žvininkystės politikos e, ją reglamentuoja 43 sudarties straipsnio trečioji dalis ir komisija turi galimybės priimti atitinkamus sprendimus žuvininkystės politikos srityje, mes savo įgaliojimais atitinkamai ir e, naudosimės, e, siekdami įtraukti ir kitas institucijas. E, visai kiti dalykai susiję su techninio pobūdžio taisyklėmis, kurias ateitie turėsime priimti ir pažadu atsižvelgti jūsų komiteto nuomonę, siekiant įgyvendinti žuvininkysės politikos nutarimus, aišku, vadovaudomėsi sutarties nuostatomis, mes taip pat privalome stiprinti ES matomumą tarptautiniu mastu ir ES parlamentas čia vaidino labai svarbu vaidmenį pasirašant tarptautinius ir dvišalius uh, žuvininkystės susitarimus. Turime pasirūpinti uh, tuo, e, kad e, <clears throat> šių susitarimų reikšmė e, vaidmuo toliau stiprėtų, kad jie būtų atitinkamai įgyvendinami. Aš iš tikrųjų esu pasirengusi su jumis susitikti, taip pat asmeniškai atvykti į jūsų komitetą. Aš tačiau taip pat vadovaujasi kolegialumo principu savo veikloje, remiantis e, atitinkamą naują partnerystę tarp komisijos ir Europos parlamento pagal Lisabono sutartį. Iš tikrųjų, aš jaučiuosi jūsų kolege, kadangi tik neseniai baigiau savo parlamentinę veiklą, daugelis kolegų minėjo E, decentralizacijos svarbą priimant sprendimus ir mūsų politikos regionalizavimo svarbą. Ši tema yra pakankamai sudėtinga, nes mes viena vertus norime laikyti sutarties nuostatų, kita vertus norime suteikti daugiau svorio ir veiklos laisvės e, regionams, regioniams administracinėms struktūroms. Taigi aš manau, kad mes stengsime atsižvelgti ir į vieną, ir į kitą pusę savo veikloje ir baigdama noriu dar kartą padėkoti jūsų komitetui ir, ir ponė pirmininkė, noriu dar kartą pasakyti, kad jeigu mano kandidatūra bus e, patvirtinta, tai e, puikiai suvokiu, kad turėsiu priimti e, sprendimus, kurie turės įtakos tūkstančiams žvėjų ir jų šeimų, dėsiu visas įmanomas pastangas, kad palengvinčiau, pagerinčiau jų gyvenimo sąlygas ir tikiuosi gero glaudaus bendradarbiavimo su jumis, tikiuosi, kad mes kartu prisidėsime prie to, kad e, žuvininkystės sektorius ir ateityje išliktų gyvybingas ir mūsų naujasis kūdikis, tai yra integruota jūrų politika, e, turės aukti ir stiprėti, turės būti integruotas ir į e, kitas komisijos veiklos sritis ir sieksiu, kad Europa vykdytų iš tikrųjų konkrečią jūrų politiką. Aš užaugau Kretoje, kurioje apskritai buvo pastatyti pirmieji visos Europos laivai, taigi man teks didžiulė garbė su jumis bendradarbiauti. Ačiū. Agradezco, agradezco a todos los participantes, agradezco a todos los funcionarios. Pirmininkė, dėkoju visiems, kurie dalyvavo klausimuose, dėkoju personalo nariams ir vertėjams. Taip pat dėkoju ir paskirtai komisariai štai, kad atvyko ir mums e, skiria tiek laiko. Ačiū, posėdis baigiamas. Okay, no, I Every, everything. Thank you very much.